So, meine Damen und Herren, wir. Gerbiamas ponios ir ponai, pradėkime posėdį. Šiandien dar liko darbo tvarkėje keletas klausimų. Pirmas klausimas - inovacijų sąjunga, Europos pertvarkymas pasaulyje po krizės. Mūsų ponė Merkis yra pranešėja, yra paskirtas ir šešėlinis pranešėjas, taigi ponė Merkis pradės pr savo pranešimą. Dankeschön, Herr Vorsitzende. Dėkuoju, pirmininkė. Kolegos, inovacijų sąjunga yra viena iš pagrindinių ES gairių. Todėl mes turime skatinti inovacijas ir atremti pagrindinius visuomenė iškylančius iššūkius, tarp kurių yra gyventojų senėjimas, energijos toka ir mūsų pereimas prie atsinaujinančios energijos sistemos, priklausomybė nuo e, žaliavų gamtinių <coughs> ir transportas. Ir ir daug kitų iššūkių visuomeniai, bet e, šie yra susiję daugiausia su klimato kaita ir yra rimčiausi Ir svarbiausia, mes dabar turim kalbėti apie krizės suvaldymą ir darbo vietų kūrimą. E, visuomet yra kalbama apie žinių trikampį, visuomenės e, trikampį, per kurių eina vyriausybė, mokslinio tyrimo institucijos ir bendrovės. Nenoriu aš to trikampio paversti kvadratu, tačiau vis tik manau, kad tokio trikampio gal ir nelabai užtenka, nes svarbiausias inovacijų politikos elementas neįtelpa į tą inovacijų sąjungą. Tai yra elementas, kuris yra varomoji naujovių jėga. Turiu galvoje piliečius ir jų poreikius. Jeigu piliečiai nenorės imtis naujovių, tai ta naujovė bus e, tik laiko švaistimas. Todėl norėčiau, kad inovacijų sąjungoje būtų daugiausia dėmesio skirtama piliečiams, piliečių poreikiams. Ir galiu pasakyti, kad turim suteikti daugiau galios piliečiams. Inovacijos turi būti pagrystos žmonėmis. Tai yra vienas iš pagrindinių inovacijų sąjungos elementų. Kitas dalykas. Be abejo, mes jau aptarėme kad inovacijų sąjunga ateina su nauja priemonė, Europos inovacijų partnerystė. Tačiau jeigu leistumėt, aš norėčiau šią temą pasilikti pabaigai, nes e, tai priemonė, kuri turi paremti strategiją. Tai nėra pati strategija. Naujoji ES strategija turės e, būti pagrįsta visuomenės iššūkiais. Kokios yra pagrindinės problemos? Pirmasis šešėlinių pranešėjų susitikimas įvyko per praeitą Strasbūro sesiją. Jis buvo labai konstruktyvus. Ir paaiškėjo, kad yra tokių elementų kaip socialinės inovacijos, standartizacija arba inovacijų finansavimas. E, ir būtent dėl jų kyla didžiausias susirūpinimas. Socialinės inovacijos, kas tai yra? Tokios aiškios etiketės apibrėžiančios, kas tai yra, neegzistuoja. Todėl, kalbant apie inovacijų sąjungą, aš norėčiau pasakyti, kad tai yra tik tai didelė filosofija, bet iš esmės ji yra labai konkreti. Joje yra numatyti labai konkretūs žingsniai iki 2020 metų, kas iš tiesų bus daroma, kad inovacijos būtų skatinamos. Aš manau, kad socialinės inovacijos yra svarbios, tačiau labai svarbu, kad inovacijų sąjungoje būtų apibriešta, kas yra socialinės inovacijos. Be abejo, mes galime palikti tam tikros erdvės interpretacijoms, bet kasgi iš tiesų tai yra. Ar mes kalbame apie procesą arba elgesio keitimo būdus? Man atrodo, kad pats laikas inovacijas įvertinti kaip aukštų technologijų procesą išplaukianti iš ilgo mokslinio tyrimų proceso. Manau, kad pribrendo laikas inovacijas traktuoti kaip procesą, kuris galėtų turėti įtakos didiesiems visuomenės iššūkiams. Kaip ir tie kuriami puikus produktai, nes būtent tų produktų ir metodų naudojimas pakeis mūsų visuomenės. Galėčiau pateikti pavyzdį. Pavyzdžiui, kaip taupyti energiją yra sukurta daugybė įvairiausių inovacijų šioje srityje, bet ar iš tikrųjų e, tos inovacijos yra naudojamas mažose ir vidutinėse įmonėse, kurių pagrindinis verslas yra susijęs ne su energijos taupimu, bet e, galbūt tos įmonės ir norėtų tą energiją taupyti. Manau, kad reikėtų skatinti naujoviškų procesų e, įgyvendinimą verslo pasaulyje ir e, įmonių bei piliečių kasdienybėje. Manau, kad yra labai svarbu pasirūpinti ir suprasti, kad inovacijų sąjunga yra labai glaužiai susijusi su pramonės politikos gairėmis. Tai yra labai palankus elementas, kadangi inovacijos ir pramonė yra neatsiejamai e, su, su, su, suderintos. Turime kalbėti apie skaitmeninę darbo tvarkę ir numatomą e, išteklių efektyvaus panaudojimo siekį. Dar, jeigu leisime šitą, norėčiau pasakyti dėl vieningos rinkos. Jeigu kalbėtumėmės su įmonėmis, e, tai suprasime, kad joms labiausiai rūpi vieningos vienos rinkos funkcionavimas. Esu susitikusi su labai novatoriškomis smulkiomis įmonėmis, kurios negali eksportuoti savo prekių užsienį, nes skiriasi sertifikavimo sistemos, patentavimo sistemos ir mokesčiai. Bet lygiai taip pat gali būti, kad skiriasi sveikatos apsaugos sistemos, dėl kurių uh, tos smulkios įmonės negali įdėkti naujoviškų produktų kitose rinkose. Labai svarbu suprasti, kad viena rinka, vieninga rinka yra e, e net yra susijusi su inovacijų sąjunga. Todėl turime galvoti galbūt apie galimybę steigti subsidijas, kad paremtume inovacijų partnerystės. Kita vertus, e, turime E, stimuliuoti vieningą rinką, kuri būtų palankesnė mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, na ir stambiausiams įmonėms. Todėl aš dabar norėčiau e, pateikti tokį pasiūlymą, kurį parems didžioji dalis kolegų, defragmentuoti politiką ir visas ES politikos rytis orientuoti į eksporto skatinimą ir vieningos rinkos sukūrimą, kad būtų tuo pat metu stimuliuojamas inovacijos. Žinoma, vyriausybių elgesys yra reikšmingas, todėl turime galvoti apie viešuosius pirkimus. Nežinau, ar reikia reikalauti aiškių tikslų nusistatymo, tačiau viešieji pirkimai be bejonės yra labai svarbus inovacijas varantis elementas. Jau paminėjau patentavimo sistemą. Gera Europos patentų sistema be bejonės yra reikalinga tam, kad inovacijos būtų skatinamos. Intelektinė nusavybė yra labai svarbi problema, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, todėl mes turime galvoti, kaip galima būtų sumažinti administracinę naštą. Kaip inovacijas išmatuosime? Tai yra labai sudėtingas klausimas. Anksčiau esame sakę, kad 3 procentai e, bendro vidaus produkto turėtų būti skiriama moksliniams tyrimams ir inovacijų kūrimui, iš esmės moksliniams tyrimams mūsų komisijos narė jau pasakė, kad ji norėtų išmatuoti inovacijas pagal rezultatus. Tačiau kasgi yra tie rezultatai? Čiagi kalbame ne tik apie produktus, bet ir apie procesus. Kaip mes galime išmatuoti inovacijas? Turime ieškoti teisingų rodiklių. Aš jau labai daug pasakiau apie mažas ir vidutinės įmonės ir norėčiau, kad prieš baigiant e, jūs man dar leistumėte pasakyti keletą žodžių apie regionų vaidmenį. Skatinant inovacijas regionai atlieka svarbu vaidmenį, nes jie yra e, greta verslininkų, greta verslo, greta mokslinio tyrimų institutų. Jie supranta, kokiais mastais dirbama, todėl turėtume e, stiprinti regionų aktyvumą. E, sakiau, kad baigsiu Europos inovacijų partnerysėmis, bet dar prieš tai noriu šitą pridurti. E, Kaip galėtume finansuoti inovacijas? Ar mes dirbsime taip, kaip visuomet darydavome? Aš nenoriu čia perlenkti lasdos, bet e, turbūt Mažoms ir vidutinėms įmonėms reikės maždaug 10 ar 20 fondų, nes visi regionai ir įmonės turi žinoti, į ką kreiptis ES, kad gautų finansavimą. Supaprasinimas kitas yra labai svarbus momentas. Todėl kai aš e, sakau, kad prašau sukurti vieno langelio sistemą, tai turiu galvoje, kad ES turi būti ištikrintas tam tikras aptarnavimo lygis. Mes e, neprašome, kad verslininkai patys žinotų, e, į kurį fondą reikia kreiptis. Jie paprasčiausiai turi suvokti, kad iš ES yra įmanoma gauti tam tikrų lėšų. Paprasčiausiai jie turėtų kreiptis į tam tikrus ES fondus. Ar, arba jie turi kreiptis instituciją, kuri juos nukreiptų į teisingus fondus. Mes turime suvesti tuos verslininkus su teisingais partneriais dirbančiais toje pačioje srityje. Todėl aš sakau, kad e, reikia to vieno langelio aptarnavimo e, ir iš ten bendrovės galėtų būti nukreipiamas į tinkamus fondus. Nereikia vieno fondo, bet e, vartotojas turi aiškiau, lengviau sužinoti reikalingą informaciją. Kolegos dirbančios šiuo klausimu jau dabar sako, kad reikėtų performuoti finansavimo sistemą, sako, kad nereikia remti inovacijų subsidijų e, principų, greičiau reikėtų perėti prie tam tikrų premijavimo sistemų. Tačiau e, žinome, kad kitos sistemos e, taip veikia ir Nebūtinai tai yra vienintelis būdas, kai galime finansuoti. Finansavimas inovacijose yra labai svarbus ir apie, turime, apie jį turime kalbėti. Ir baigdama, aš galiu pasakyti, kad Europos inovacijų partnerystės yra galbūt naujas e, reiškinys, galbūt senas reiškinys. Aš prašiau Europos komisarės plačiau pakalbėti apie inovacijų partnerystės E, olandų kalboje mes turime tokį posakį. Ar čia senas vynas naujose buteliuose? Aš nežinau, ar angliškai taip galima pasakyti, ar kitose kalbose. Bet ta komisarė atsakė, kad taip, tai yra senasis vynas naujose buteliuose. Negalim sakyti, kad tai yra visiškai naujas, e, nauja priemonė, bet ji yra naujoviškai vardinta. Taigi kas, kame tas naujumas? Daugiau bendradarbiavimo, daugiau suderintų pastangų. Bet e, aš dar nežinau, kokia bus vyriausybės struktūra, kokie bus nauji elementai, kodėl e, ta sistema turėtų geriau funkcionuoti. Išlieka labai didelis klaustukas. Visuomet aš pasisakau už naujovį išbandymą. Tačiau dabar, nedelsdami, turime surinkti daugiau informacijos apie inovacijų partnerystės ir e, Turime suvokti, kaip Europos komisija jas e, numato ir kaip jos turėtų funkcionuoti. Rezoliucija dėl inovacijų partnerysčių jau yra priimta, joje sveikinamas aktyvus ir sveikas senėjimas. Turime du naujus pasiūlymus dėl uh, kitų inovacijų partnerysčių. Aš dabar nepristatysiu viso ilgo inovacijų, galimų inovacijų partnerysčių sąrašo, nes nežinom, kaip tai veiktų, nes uh, viskas dar tebėra bandomajame etape. Uh, pažiūrėsim, kokie bus šio etapo rezultatai. Bet e, prieš sukurdami ilgą inovacijų partnerysčių sąrašą mes turim suprasti, kad jeigu jis bus per ilgas, iškils fragmentavimosi grėsmė ir mes nebegalėsim atremti didžiųjų visuomenė iškilančių iššūkių. Ačiū kolegos, e, kad e, mane, mano kalbą pakentėte ir aš dabar, būdama Europos parlamente, galiu pasakyti, kad palaikau ryšį su visomis interesuotomis pusėmis ir iš jų gaunu daug naujų minčių. Slyšvilin, širdingai dėkoju už jūsų įvadą, o dabar suteiksiu kolegai Tosnovskį žodį. Děkuji, pane předsedo. E, já bych navázal na paní reporterku, protože jako šit, e, stínový reporter. Aš e, esu šešėlinis pranešėjas ir Norėčiau pridurti, kad ši diskusija yra labai svarbi, kadangi inovacijos yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant paskatinti konkurencingumo didinimo skatinimo procesą apskritai, kadangi ES inovacijų ciklas, turime pripažinti, yra daug ilgesnis negu Junktinėse Amerikos valstijose arba Azijos besivystančiose valstybėse kalbant apie inovacijas, reikia prisiminti techninius aspektus, bet pranešėja kalbėjo ir apie kitus dalykus, kurie yra labai svarbus. Todėl reikėtų laikytis labai plataus požiūrio inovacijas. Aš norėčiau paminėti tris svarbiausius dalykus. Pranešėja jau kalbėjo apie viešuosius pirkimus. jie yra labai svarbus siekiant skatinti augimą. Ataskatoje yra pateiktas retornis klausimas, ar reikia suformuluoti labai aiškias, konkrečias, privalomas taisyklės, tačiau aš pasakysiu, kad aš prieštaraučiau tokiam e, metodui, jeigu mes suformuotume labai griežtas nuostatas, tai galėtume suvaržyti procesus ir galbūt e, šiek tiek e, apriboti rezultatus, kadangi susiaurintume inovacijų taikymo sritis. Ir galbūt vieną kartą mes e, sugalvosime, kad tam tikras taisyklės reikėtų palyginti su kitomis ir tada mes sukurtume papildomų kliūčių įvairiose veiklos srityse, srityse, kurioms reikalingos inovacijos, kadangi inovacijos visuomet remiasi moksliniais tyrimais ir naujoms technologijoms ir todėl reikia atverti kelią moksliniams tyrimams būti įgyvenidėms praktikoje. Diskusija vykusi iki šiol buvo labai įdomi. Pranešėjo minėjo ir finansavimo aspektus. Kalbėjo apie taip, kaip inovacijos turėtų būti finansuojamos. Tai yra labai svarbus aspektas, kadangi finansavimas gali paskatinti inovacijos procesus ir tai yra vienas iš esminių dalykų. Visą tai susijęs su moksliniais tyrimais ir, ir plėtra ir galvojant apie JAV, reikėtų pasakyti, kad uh, ES yra naudojami fondai, fondų sistema, tačiau tie fondai nėra tokie lankstus ir kartais uždeda papildomos administracinės naštos. Galbūt reikėtų paieškoti naujų galimybių, galbūt išleidžiant kokias nors akcijas, kad būtų palengvintos bandymokslinti tyrimai, įdėgiant naujasias technologijas. Mano nuomonė, reikia būti pakankamai lankstiems, užtikrinant inovacijų ciklo procesus. Inovacinių tyrimų rezultatus reikėtų kuo sparčiau perkelti į gyvenimą, e, kadangi praktikoje reikalingos pačios naujausios žinios, Taigi aš labai džiaugiuosi tą prasidėjusią diskusiją, ji turėtų būti labai įdomi, bet to aš tikiuosi, aš nemanau, kad reikėtų tiesiog aptakios, nekonkrečios diskusijos, kuri pasibaigtų filosofiniais samprotavimais. Reikia galvoti apie kliūčių vengimą ir galimybės sutrumpinti tą E, mokslinių tyrimų ciklo įgyvenimo praktikoje. E, Frau Kollegin Batschek. Kolegė Batschek. Gracias, señor presidente. Como ponente de la comisión. Pirmininkė. Aš esu pranešėję šiuo klausimu kultūros komitete. Norėčiau visų pirma padėkoti poniai Merkės ir ją pasveikinti. Manau, kad ji patikė tikrai ambicingų pasiūlymų srityje, kuri yra labai svarbi užtikrinant ES ekonominį ir kultūrinį vystimąsi. Be abejo, vės e, inovacijų Europa yra 2020 strategijos centre. Tai yra rimtas iššūkis ES ir tai visapusiškai apspręs mūsų ateitį. Taigi mes varstome nepaprastai svarbų klausimą. Kultūros komitete nuomonė apie tai buvo parengta per trumpą laiką. E, bet mes nusprendėme, kad mums reikia išpar... suformuoluoti savo nuomonę apie švietimą ir mokymus. Ir manau, kad į mūsų nuomonę reikėtų atsižvelgti. Aš kalbėjau su ponė Merkes, ji mane patikino, kad ji trauks mūsų pasiūlymus į savo pranešimą. Noriu aptarti keletą klausimų, kuriuos laikau ypač svarbiais. Novatoriški sprendimai turi visų pirma būti suvokiama kaip labai plati koncepcija, apimant ne tik technologijas bet ir, ir gaminius, bet visą ekonomiką. Inovacijos turi egzistuoti visame procese nuo, pro, nuo pasiūlymo, nuo naujos idėjos iki konkretaus produkto ar gaminio sukūrimo. Mums reikia įvairesnių modelių, taip pat labiau dalyvavimų grindžiamų pasiūlymų ir gaminių taip pat. E, reikia stengtis geriau išnuoti tą didelį potencialą, kuris egzistuoja šioje srityje. Taip pat reikia kurti Euro, Europos e, kompetencijų centrų, kuriuose dalyvautų universitetai tinklo plėtimą. Taip pat reikia užtikrinti didesnį bendradarbiavimą tarp universitetų ir pramonės įmonių. Ir kaip ponė Merkis sakė, būtent regionai e, geriau pažįsta bendrovės ir arčiau įmonių bei piliečių. Ir dabar labiau nei kada nors mažinamas finansavimas švietimui Europoje Ir todėl turime suvokti, kad be švietimo ir be mokymų programų Europa niekada nepasieks tikslų, kuriuos savo esame išsikėlę Europos 2020 m. strategijoje. Jums leidus taip pat norėčiau pakomentuoti ponios Merkės išsakytas mintis apie piliečius. Apie tai, kad piliečiai yra šio proceso esmė. Aš visiškai sutinku su tą mintimi, tačiau kad taip ir būtų, kad to pasiektume praktikoje, reikia atsižvelgti į vieną labai svarbų dalyką. Įmonėse gal viskas kitaip, tačiau dauguma piliečių, daugumai piliečių nėra iki galo aišku, ką reiškia novatoriškos koncepcijos. Tai yra gana tolimas dalykas jiems. Taigi, reikia jiems visą tai paaiškinti, kad jie taip pat galėtų naudotis novatoriškų sprendimų, novatoriškų gaminių teikiamų potencialų. Jie turi būti apie tai informuojami. Taigi žmonės turi žinoti, ką mes veikėme viso proceso metu. Pone Merkis taip pat akcentavo socialinės e, inovacijas. Turime apibriežti, e, paaiškinti, ką turime omeny. Pavyzdžiui, kalbėti apie kovą su skurdu, švietimo ir mokymo e, situacijos gerinimas, taip pat kova su e, mokyklų nelankančiais vaikais. E, Apie visą tai kalbėjome kultūros komitete. Kultūros komitetas parengė savo nuomonę ir nebėjau, kad netrukus ji jums bus išdalinta ir aš tikiuosi, kad į mūsų pasiūlymus bus atsižvelgta. Ponas Hatsimarkakis. Dėkoju, dėkoju Judit Merkis kuri jau anksčiau susitiko su šešėliniais pranešėjais, su jais labai intensyviai bendradarbiavo. Aš norėčiau pastebėti, kad aš susižavėjęs komisarės e, veikla, domėjimusi šiais klausimais ir anksčiau mes buvom susitikę su jie ir kalbėjomės, kad mokslinio tyrimų ir inovacijų atskirimas turi būti e, nebetoleruojamas, todėl, kadangi tie dalykai yra tiesiogiai susiję. Tai svarbu, kadangi ES ir valstybės narės įgyvendinamos sensacingas mokslinių tyrimų idėjas tiesiog atsilieka nuo Junktinio Amerikos valstijų ir Kinijos. Todėl labai svarbu dabar inovacijų temą įtraukti į ateities mokslinių tyrimų planus. Bet to inovacijų partnerystę aš nevertinu kaip papildomo elemento, taip kaip mano kai kurie kolegos Europos tyrimų erdvėje jau yra ir taip įvairiausių nesuprantamų su, sutrumpinimų. Svarbiausia, kad moksliniai tyrimai patektų į ciklo grandinę. Nes jeigu pažvelgtume į ketvirtąją mokslinio tyrimų programą, beveik 40 procentų projektų yra įgyvendinami įgyvendinant pramonės atstovams. O dabar pramonės atstovai dalyvavo jo tokiuose projektuose tik tai užtikrant 25 procentų finansavimą. Todėl labai svarbu skatinti e, akademinius mainus, mokslinių tyrimų, specialistų mainus. Todėl labai aiškiai reikia susivokti, kurią kryptimį norime žengti. Kalbant apie finansavimą, o apie jį ir būtina kalbėti, reikia vadovautis nulinės rizikos principų ir užtikrinti sensacingų mokslinių tyrimų ir idėjų įgyvendinimą. Reikėtų pasiremti didesnios, didesnės apimties rizikos kapitalu. Skype'as, CIP yra programos, kurios galėtų tikslingai skatinti konkrečius inovacinius e, produktus. CIP yra Europos investicijų bank, banko skatinimo galimybė. Todėl daug aiškiau reikėtų suformuluoti nuostatą, kad mums reikia apibendrinti, apjungti finansavimo galimybę. Jeigu mes kalbame apie RSFF, tai yra rizika paremta finansavimo priemonė ir kalbėti su kitais partneriais, kurie padėtų įgyvendinti koncepcijas, apie kurias manoma kad jos turi labai geras perspektyvas rinkoje. Kolegė kalbėjo, kad reikėtų pagalvoti ir apie šio finansavimo sujungimą su tam tikrų uh, taškų sistema, kreditų sistema, kad e, kreditai būtų teikiami tik tai tiems, kurie iš tikrųjų įgyvendina inovacinius projektus. Tai turėtų būti vienas iš vertinimo kriterijų. Iki šiol buvo draudžiama gauti pelną, jeigu projektas buvo įgyvendinamas finansuojant ES, tai reikėtų dabar būtent atsisakyti tokios nuostatos, nes jeigu nebūtų tikslo gauti pelną, todėl nėra ir jokios paskatos įgyveninti tą projektą. Todėl reikėtų uh, E, imtis desnės rizikos ir, žinoma, leisti gauti pelną. Žinoma, reikia skatinti tuos, kurie nori ir kurie jau yra parengę inovacinius projektus. Tačiau, kai kalbame apie viešuosius pirkimus, apie vieš, viešuosius konkursus, reikėtų pagalvoti apie jų procedūras, kaip pasiekti, kaip pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose ir Kinijoje, kad tą finansavimą gautų tie, kurie labiausiai nusipelno. Taigi, aš manau, kad reikia galvoti apie didžiulius projektus, labai svarbes temas. Pavyzdžiui, galbūt 30 procentų reikėtų numatyti uh, elektros energijos perdavimui į skirstomuosius tinklus. Čia, norint pasiekti tokios pat e, pažangos kaip JAV ir Kinija, turėtume imti iš jų pavyzdį ir galbūt sutelkti dėmesį į tokius projektus. Taigi reikia pereiti prie kreditų sistemų, padidinti rizikos finansavimo fondą ir taip pat numatyti tam tikrą lėšų sumą konkretiems projektams. Aš norėčiau pratesti anksčiau kalbėjusių kolegų mintis ir pasakyti, kad pramonės įtraukimas į mokslinių tyrimų programą yra būtent tas indikatorius, rodiklis, ar mūsų pasirinkta kryptis yra teisinga, kadangi verslas turi daugiau finansinių galimybių įgyvendinti programas negu mūsų e, mokslinio tyrimų pagrindų programa. Todėl reikia suformuoluoti labai aiškius strateginius tikslus pramoniai, nustatyti, kokios yra pagrindinės rinkos ir kur mes turėtume konkuruoti globaliu mastu. Ir žinoma, mes turime teisingai sudėlioti mūsų prioritetus. O šioje srityje, mano manimu, komisija dar nepakankamai padirbėjo, Todėl reikėtų į tai atkreipti dėmesį, būtent suformuluojant strateginius akcentus. Kitas dalykas, kur inovacijos bus labiausiai reikalingos ateityje ir šalia ES masto pagrindinių projektų reikėtų atsižvelgti į regioninius ypatumus, įtraukti mažasias ir vidutinio dydžio įmonės, tačiau būtent finansavimo fondai nėra tikslingai e, suformuoti, skatinti būtent mažesnio, mažesnės įmonės. Todėl reikėtų struktūrinę politiką ir inovacinę politiką bandyti labiau susijęti. Reikia pabandyti, kad sprendimai dėl investicijų būtų susijęmi su inovatyviaisiais sprendimais. Bet kokiu investicijų atveju reikėtų stiprinti inovacinį jų pobūdį. Pavyzdžiui, mano žemėje 60 procentų struktūrinių fondų lėšų yra skiriama mažųjų ir vidutinių įmonių skatinimui, kad juose galėtų būti įdėgiami inovacinių technologijų pasiekimai. Ir trečias dalykas, aš įsitikinęs, kad ne tik tai verslininkas ar mokslininkas turėtų skatinti investicijas vieni, tačiau ir įmonės darbuotojai turėtų būti suinteresuoti inovacijomis yra įmonių, kai darbuotojai sudaro sutartį su darbdaviais, kad įgyvendinant inovacinius projektus jiems atitektų dalis gauto papildomo pelno atidarius naują gamybos liniją arba sukūrus naujus inovacinius produktus. Taigi tie, kurie dirba inovacijų procesų įgyvendinimo procesuose, turėtų turėti iš to naudos. All, like to, to say... Lamberts, norėčiau pasakyti štai ką. Daugelis išsakytų minčių yra tikrai geros ir aš tikrai palaikau Hacijo, kolegos Hacijo pasisakymą ir aš norėčiau pratesti jo mintis. Man inovacijos e, yra sistema, kur, kuriams reikia daryti spaudimą, bandyti jas stumti priekin, taip pat spręsti, e, kliūt, nu, pašalinti kliūtis. E, rizikos kapitalas Europoje nepasiekia tų, kuriems jis reikalingas. Taigi, taigi RSSF yra viešoji iniciatyva, mes turime pritraukti rizikos kapitalą iš privataus sektoriaus. Ponas Langė sąja, kad reikia viską susijęti su regioninė politika, tačiau turime nuosekliai viską derinti ir su veiksmais ekonomikos komitete, turime nepamiršti investicinių fondų, bet manau, kad reikės daugiau nuveikti, kad tikrai įsibėgėtų rizikos kapitalo panaudojimas. Taigi reikia postumiu užtruks laiko, kol mes pasieksime tokį lygį Europoje, kad galėtume lyginti su jungtinėmis valstybėmis. Nežinau, ar mums tai pavyks iš viso pasiekti tokį lygį, bet turime eiti tą kryptimį. Žinome, kad yra daugybė kliūčių e, šioje srityje ir mes kai kurias jų aptarėme e, šešėlinių pranešėjų susitikime. Vienas iš jų yra standartų nustatymas. Uh, inovatoriškus e, pasiūlymų pasaulyje. Ir nors, kol mes Europoje trypčiosime vietoje, o visas likus, likęs pasaulis patvirtins standartus įvairiose vietose, įvairiose srityse. Taigi reikia kiek įmanoma greičiau tai padaryti jeigu nu, siekiate kažkokio šimtaprocentinio idealaus standarto, tai užtruks nepaprastai ilgai. Reikia paskubėti, nes laikas yra labai svarbus. Dar vienas dalykas. Europos, Europoje inovacijų modelis yra stumk trauk tokio tipo Tai yra nustatomi tikslai, priimami reglamentai ir tokiu būdu mes tikimės paskatinti inovacijas Europoje. Taip yra. Ir būtent tokiais būdais mes skatiname inovacijas Europoje daugiausia. Ir norėčiau čia pakalbėti apie inovacijas e, orientuotas į rezultatą, į konkretų rezultatą. Manau, nereikėtų pa, pa, papulti į tokius pastus, kad kiekvienu konkrečiu atveju imtume nustatinėti, kokių labai konkrečių rezultatų tikimės ir siekiame. Tai sukurs nežmonišką biurokratiją ir kaip mes galime aiškinti, kad mes norime to, nuo trečio ar ketvirto. Reikia tiesiog reaguoti į esminius pasikeitimus visuomenėje. Jūs kalbėjote apie našų energijos naudojimą, aš kalbėčiau apie našų tvarų tausų išteklių naudojimą. Taip pat kalbėti apie tai, pavyzdžiui, kiek, kiek laiko, iki kokio amžiaus žmonės gali oriai gyventi namuose. Manau, kad ITRE komitetas turėtų akcentuoti e, vadovavimo lyderystės vaidmenį. Pavyzdžiui, kalbant apie tuos esminius pokyčius visuomenėje. E, našus energijos nau, išteklių naudojimas. Šiais klausimais įtrė komitetas tarsi pereina į gynybinės pozicijas, mes sakome. Na, reikia čia atsargiai e, kažką tvirtinti, nes likęs pasaulis neskuba. Reikia nepersistengti. Tačiau turime suvokti štai, kad jeigu mes nustatysime per žemus tikslus, tai na, tik tiek ir pasieksime. Nebūtinai visas likęs pasaulis tiek pat mažai nori pasiekti. Kai kas nori, yra išsikėlę gana ambicingus tikslus. Kinijos vyriausybė savo išsikėlė tikslą. Visi suvokia, kad, visi kit, kad teks kažkada su to susitaikyti ir siekti to tikslo. Tačiau tai nėra mano siūlymas, aš nesiūlau e, būtent taip elgtis. Jeigu pereisite į gynybinę poziciją, tai tai nebus geriausia strategija norint laimėti kažkokias varžybas. Mes turime siekti lyderio vaidmens. Turime nusiteikti taip. Kalbant apie Europą, apie industrinę Europą, dabar nelaikas atsisakyti galimybės tapti e, industrinę lyderę. Mes turime išsikovoti tas pozicijas pasauliniu mastu. Ir todėl manau, kad mes turime būti mūsų užmojai turi būti platesniniai dabar. Man kartais atrodo, kad įtrė komitetas perina į gynybinės pozicijas, kitu tarpu mes esame inovacijų kom komitetas. Ir reikia pripažinti, kad yra kolegų, kurie yra nusiteikę gana, na, viską vertinti iš gynybinės pozicijos. Taigi raginu kolegas iš visų politinių frakcijų tapti ambicingesniems. Na, prisimti tam tikrą riziką ir pareikšti, kad mes sieksime ambicingo, plataus užmojo tikslų ir, na, bandysime e, atliepti, reaguoti į visuomenėje vykstančius esminius pokyčius. Nepasieksime 2 procentų, ką padarysi, bet bent jau sieksime kažko tai. Dabar porą žodžių apie viešuosius pirkimus. Tai yra labai galingas instrumentas. 7 procentus BVP sudaro viešieji pirkimai, kai kas sakys, kad tai yra per daug, bet taip bet tiek mes dabar išleidžiame. Turime galimybę įtraukti novatoriškus kriterijus socialinės ir aplinkosaugos ir tie, kurie skatintų inovacijas. Dabar mes kalbame apie 3 procentus BVP. Ir kalbant apie tai, kaip nustatomos taisyklės, e, e, valstybinis finansavimas 3 procentų dydžio tai sričiai yra įmanomas. Galbūt apie tai dar turėtų kalbėti IMKO komitetas, kuomet kitais metais bus peržiūrimos viršų, viešųjų pirkimų taisyklės. Ir mes turėtume juos paraginti tuomet išplėtoti tų kriterijų taikymą. Ir aš, kolega Koženovskis, su jumis nesu, ne, nesutinku. Reikia saistančių tikslų. E, standartus nu, nustato atsilikėliai. O, o kaip iškeliate kažkokius saistančius, privalomus tikslus, jūs atsistojate įmonių pusėn, tų, kurie nori kažko pasiekti pusėn. Ir būtent juos mes ir norime palaikyti. Aš nemanau, kad mes turėtumėme ginti atsiliekančiusius, kurie velkas iš paskos. Ta prasme, e, aš esu liberalas. Na, prisiminkime frazę apie e, destruktyvę kūrybą, tai yra gyvenimas. Galbūt įmonės, kurios galėtų atsirasti, gimti, negims, neatsiras. Nes visada, kai pereini gynybinės pozicijas, tu užkerti kelią kai kurių veikėjų, naujų įmonių atsiradimui. Dar porą pastebėjimų. Inovacijų partnerystės. Vienintelis man rūpimis klausimas yra štai koks. Vyriausybinės struktūros neturėtų tapti e, pernelyg. E, didelės, jos turi būti pra, lankščios, jos turi gebėti veikti. O socialinis sektorius ir, pram, ir pramonės sektorius. Socialinės inovacijos susijęs su, su gyvenimo organizavimu kartais čia kalbame apie verslo modelius, bet man atrodo, kad viskas čia eina kartu, abi tos pusės susiję. Ir tikrai na, naujų technologijų atsiradimas yra geras dalykas, tačiau kaip tai paversti sprendimais, kurie būtų naudingi praktiški žmonėms, tai yra sudėtinga užduotis. Ir kalbant apie socialinės inovacijas, tai ne tik socialinio sąlygų tobulinimas. Tai galimybė įtraukti žmonės į gyvenimo būdo keitimą. Tai tiek. Aš linkęs būti šiais klausimais įžuliu. Dėkoju. Norėčiau ir aš pasakyti porą sakinių. Penki pageidaujantis kalbėti, pranešėjas, komisijos atstovas pageidauja žodžio, o laiko nebėra. Kokios galimybės, visi turėtų kalbėti trumpiau. Taigi, kolega Mestroj. Tikoju, kad sutikėte man žodį vienam iš penkių. Aš pritariu kolegos Merkis nuomoniai, kad mes turime pagerinti savo veiklą, koordinuoti geriau, taip pat pasiekti pilietį ir pagal Lisabonos darbo tvarkę turime laikytis tų uh, didžiųjų plačiųjų gairių. Tačiau jeigu mes tas burės ir iškeltume labai aukštai ir nieko neveiksime, nekoordinuosime, tai tas laivas ir net plauks į paskirties uostą. Mes turime pagalvoti, kas yra naujo, kokiu naujoviu siekime ar siekime daugiau didesnio finansavimo, kadangi yra daugybė iniciatyvų, kurios atsispindi reglamentuose, mūsų patvirtintuose dokumentuose, tačiau pagrindinis dalykas yra ne tik tai plaukti pavėjui, bet ir stengtis patiems nustatyti kursą, Tai yra, turime pabandyti ir kritiškai pažvelgti į reglamentus, į mokslinio tyrimų pagrindų programą, į finansavimo programas ir taip toliau. Jeigu mes norime esminių pakeitimų, tai turime užtikrinti uh, atitinkamų jau priimtų įstatymų priemonių uh, tarpusavio sąveiką. Ir, žinoma, mes turime vaidinti tą mm, flagmanų vaidmenį. Taip pat buvo kalbėta apie regioninių fondų galimybės, taip pat investavimo priemonės. Visas jas reikia dar kartą aptarti ir šiame pranešime reikėtų viską sunkokretizuoti. Regionų komitetas taip pat pateiks savo nuomonę. E, ypač e, e, smart specialization adresu. Tačiau aš norėčiau dar kartą bendrus pasakyti, kad šioje pataskaitoje ten, kur yra rezumuojama mūsų nuostata, reikėtų pasiūlyti tam tikrus konkrečius dalykus. Grazie, Presidente. Ehm, <clears throat> Saro Šedo nel. Dėkuoju, pirmininkė. Aš būsiu šešėlinis pranešėjas MV komitete. Man labai įdomu tai, kas parašyta šioje ataskaitoje, todėl norėčiau pareikšti trumpai ir savo nuomonę. Mano manimu reikia esminių pakeitimų. Kadangi mūsų visuomenė turi suvokti kad mūsų gamtos ištekliai yra riboti ir kad žemės galimybės yra neamžinos. Todėl reikėtų atsižvelgti į kultūros aspektus, problemas susijusias su uh, mūsų požiūriu į bendrą turtą, kuriuo naudojamės. Būtent šis aspektas turėtų būti išryškintas. Tik taip galėtume padidinti spaudimą vartotojui, mažinti žemės išteklių e, suvartojimą. Aš manau, tai gera galimybė suteikti naują kryptį moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Šita, tas ilgalaikis požiūris yra labai svarbus siekiant tiksliai suformuluoti kryptį. Todėl aš manau labai svarbu atsižvelgti būtent į tai, kad visi komitetai bendradarbiautų rengdami šią nuomonę, kadangi mes turime į mūsų visuomenę žiūrėti kultūrinių požiūrių kaip visumą. Uh, Pone Kavalijo, ačiū pirmininkė, noriu padėkoti poniai Merkiais už parengtą dokumentą ir jos iš jo pristatymą. Taip pat noriu padėkoti už komisijos komunikatą apie inovacijų Europą. Jis tikrai, tai yra tikrai geras dokumentas, kur akcentuojami E, moksliniai tyrimai, švietimas, sąlygos rinkoje. Aš taip pat pritariu ir plačiam inovacijų apibrėžimui. Mes kalbame ir apie socialinės inovacijas. Manau, kad regioninės inovacijos yra labai svarbus dalykas. Ir norėčiau pakalbėti apie inovacijas ir valstybės tarnyboje. Turėtumėme pasinaudoti e, tuo persitvarkymu bendru restruktūrizacijos procesu, kuris vyksta valstybės tarnyboje dėl krizės. Ir taip pat reikia dėkti naujasias technologijas ir valstybės tarnyboje. Ir atsižvelgiant į visą tai, pagidaučiau, kad svarstamas dokumentas užtikrintų geresnę pusiausvirą tarp įvairių rūšių inovacijų. Ir mano nuomonė, reikėtų dėti daugiau pastangų, pavyzdžiui, pramoninių inovacijų srityje. Inovacijų sąjungos tikslas užtikrinti Europos pramonės didesnį konkurencingumą vis labiau globalėjančiame pasaulyje. Europos sąjungai reikia e, investicijų į pramonę, kad pramonė išliktų konkurencinga ir galėtų eksportuoti savo gaminius į pasaulį. Reikėtų skatinti Nu, atsirandančius naujus pramonės sektorius, tačiau turime daug dėmesio skirti tam, kaip mums sekasi būti lyderę pasaulyje. Ir jeigu pa, pa, prisiminsime 2009 industrinių pasiekimų lentelę komisijos parengtą, prisiminsime, kad mūsų svarbiausias sektorius yra automobilių sektorius bei gamybos sektorius. Taigi reiktų pasiekti, kad mūsų vadovavimas kad mūsų bandymas būti lyderė ne, taip pat apimtų ir tos, tų sektorių pertvarkymą atsižvelgiant į dabartinės problemas, į dabartinę krizę. Ačiū. Dankeschön. Wir haben irgendwie die Kollegin Schatten. Tikrųjų, aš nepastėjau šešėlinės persigės Satorijo, suteikiu žodį jai. Trumpai, kadangi laiko nedaug. Aš esu taip pat šešėlinė pranešėja. Lapkričio 24 dienos posėdėje aš taip pat aktyviai dalyvavau, bendradarbiau su pagrindinė pranešėja. Ir jau anksčiau kalbėjusieji kolegos minėjo, kad komiteto darbas ir pranešėjos darbas vertintinas labai gerai. Aš pati norėjau atkreipti dėmesį į mano manimų svarbiausius dalykus. Pirmiausia, inovacijų tema, kaip ir anksčiau, sprendžiant kitus klausimus, turi būti ta jungiamoji tema ją nagrinėjant reikia grįžti prie visų ES reglamentų ir direktyvų, kurios buvo iki šiol priimtos. Taigi reikia užtikrinti labai aiškias sąsajas tarptų dokumentų. Negalima minėti vieno arba kito atskiro sektoriaus, to nepakanka. Reikia pasakyti, kad viskas, kas šiandien yra daroma Europoje, turi būti siejama su inovacijomis. Antra. Kalbant konkrečiai apie mūsų iniciatyvą, reikėtų pažvelgti į praeitį, dar kartą peržiūrėti mokslinių tyrimų programas, taip pat viešojo administravimo aspektus. Tie klausimai yra taip pat svarbus, pavyzdžiui, vieno langelio principas, jis yra priimtinas ir man. Aš manau, kad visa tai yra labai tiesiogiai susijęs su biurokratinės naštos mažinimu. Mes visi puikiai suprantame, kad mažos ir vidutinės įmonės turėtų daugiau galimybių susigaudyti tame sudėtingame pasaulyje. Taigi šitas parengiamasis darbas jau vyksta, vyksta čia ir Po šių diskusijų, manyčiau, reikėtų pasiūlyti vieno langelio principą. Taip pat reikėtų aiškiai suformuluoti konkrečius tikslus, tai yra ne tik tai ginti intelektinę nuostavybę, bet ir ją skleisti, skatinti. Yra labai daug naujų idėjų įregistruotų patentais, tačiau jos yra neįgyvendinamos. Jau daug buvo kalbėta, anksčiau kalbėjusių, pasisakiusių kolegų, todėl aš nerečiau kartotis. Galbūt nevertėtų kalbėti taip filosofiškai, nekonkrečiai ir nereikėtų tiesiog mūsų užiminėti savo kalbomis. Aš neturiu galvoje jūsų, pirmininkė, turėjau galvoje kai kurios kolegas. Dėl viešųjų pirkimų viešieji pirkimai yra labai svarbus dalykas. Tačiau juos reikėtų sieti su konkrečiais tikslais arba rodikliais. Reikia numatyti tam tikrą galimybę inovaciniams pasiūlymams. Ir tie inovaciniai e, rodikliai turėtų būti e, vienas iš vertinimo kriterijų. Žinoma, yra tam tikrų populiarių temų, tai yra ekologija ir kiti dalykai, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį ir į sveikatos apsaugą, e, švietimą ir kitus dalykus. Nereikėtų sutelkti dėmesio į vieną e, sritį. Ir apskritai kalbant, pranešėja atliko labai didelį darbą, naudingą darbą ir mm, mes pritarėme pranešėjos veiklai ir pasiūlymams. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame dosijai visų pirma, aš prašau atskirti mokslinius tyrimus ir inovacijas, diferenciacijos tam tikros. Generolas e, Degolis sakė, mes turime labai daug mokslininkų, bet mažai išradėjų. Ir e, ką mes e, turim aiškiai apibriežti, kas yra tyrėjai, kas yra mokslininkai, kas yra inovatoriai. Antras dalykas, šiame dosije yra labai didelis skyrius, kuriame yra kalbama apie ekologinės inovacijas. Mes kalbam apie pramonės, ekonomikos inovacijas, yra labai puikus skyrius apie socialinės inovacijas. Aš manau, kad trūksta didesnio skyriaus apie ekologinius e, išradimus, ekologinės inovacijas. Trečias dalykas. Mes kalbam apie inovacijas viešajame sektoriuje. Aš esu iš valstybės narės, kurioje administracija kuria daugybę naujovių viešajame sektoriuje, ypač administravimo sistemoje. Todėl būkim labai atsargus ir išmintingi, kalbėdami apie inovacijas viešajame sektoriuje ir ypač apie administracijos inovacijas. Ir baigdamas, e, prieš išdėsidamas pasiūlymus pranešėjai, aš galėčiau pasakyti, kad yra valstybių narių, e, apie kurias komisija kalba keturiose punktuose labai aiškiai, manau, kad tikslingai apie tas, e, kuriuose yra daugiausia problemų. Todėl nacionaliniai parlamentai turėtų susitarti su Europos parlamentu, susitikti su Europos parlamento narys ir pakalbėti tomis labai svarbiomis temomis, nes dabar labai didelis skirtumai yra tarp ES ir valstybių narių ir tarp atskirų valstybių narių. Mes turėtume kalbėti su vietos partneriais, turime atsižvelgti taip pat ir regionų komiteto nuomonę. Kolega Herzog. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu kalbėti labai trumpai. Per diskusijas dėl biudžeto matėme, kokia nenori yra taryba e, kaip nenori, ji remia inovacijas ES lygių. Tuo pat metu atrodo, kad nacionaliniu lygiu e, e inovacijos labiausiai kenčia nuo biudžeto e, mažinimo. Manau, kad e, visi turime prisiminti, kad pagal Lisabono sutartį inovacijos tampa bendrijos kompetencija, tačiau tuo pat metu nacionalinių vyriausybių darbas įgauna ypatingą reikšmę. Todėl mes turėtume išmatuoti nacionalinių vyriausybių veiksmus, be abejonės turime įvertinti kiekvienos vyriausybės veiklą ir jos rezultatus. Mes negalime sakyti, kad ES negauna reikalingų e, finansinių priemonių iš tarybos ir negali gyvendyti tų politikos ryčių, kurias mes turėtume finansuoti. Todėl mes turime labai tvirtai laikytis savo pozicijos, kalbėdami apie valstybių narių atsakomybę ir e, jaus įvertinimą ateityje. Turime svarbiausia nepamiršti valstybių narių. Dėkuoju, suteiksiu žodį komisijai, ponė Lahatorė, jeigu galėtumėt kalbėti trumpai, būčiau dėkingas. Much, Labai ačiū. Kaip aš suprantu, jūs skubate, todėl aš e, tik pirmiausia padėkosiu pranešėjai ponai Merkeis už e, labai gerai padarytą darbą ir visų šešėlinių pranešėjų ir parlamentarų pasisakymus. Jūs visi tiek daug kalbėjote, kad aš negalėsiu aptarti visko. Išskirsiu tris dalykus. Pirmiausia, kaip kai kurie kalbėtojai, ponas Lambertas, pavyzdžiui, sakė, turime išsikelti labai toli siekiančius tikslus. Ir mes e, e, turim suprasti, kad inovacijos yra netidėliotinas klausimas ir e, jam jį reikia spręsti nedelsiant. Kitas dalykas buvo sakoma, kad inovacijas reikia įtraukti į skirtingas politikos rytis - sveikatos, aplinkosaugos, regionų politiką, be abejo, nes to, tos rytis turi būti čia aiškiai paminėtos. Bundami ambicingi mes turime prisiminti, kad E, turime išmintingai konsoliduoti biudžetą. Tai yra, e, biudžete reikia rasti reikalingų išteklių, tačiau tai negali iškelti grėsmės mūsų ateičiai. Jeigu mes skubėsim priimti sprendimus dėl resursų paskirstimo dabartiniams aplinkybėms, galime padaryti klaidų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad komisija skiria labai didelę reikšmę viešiesiems pirkimams. Šis komitetas išsakė skirtingų nuomonių, tačiau komisijai susidaro įspūdis, kad viešieji pirkimai atveria milžinišką potencialą, kurį turime išnaudoti inovacijų srityje. Noriu patikinti poną Merkys ir pasakyti, kad jos e, dviejonės dėl inovacijų partneriščių yra nepagristos. Kaip žinote, yra bandomasis projektas vykdomas ir stengiamės parlamentą įtraukti kuo aktyviau. Ir jau apibrėžime yra aiškiai pasakyta, kaip tos partnerystės turėtų būti valdomos. Turime galvoti, kaip tos partnerystės e, bus realizuotos, kaip jos apims visas suinteresuotas pusės. Aš e, manau, kad komisija jums netrukus atsiūs reikalingus aiškinamosius dokumentus, bet supraskite, kad mes stengsimės e, jūs įtraukti aktyviai į tų bandomųjų projektų įgyvendimą. Ir pabaigai noriu priminti, kad e, pono Hatsi Markakio mintis dėl premijavimo mums labai priimtinos. Tokie mechanizmai nusipelno mūsų dėmesio ir įsipareigojame juos panagrinėti mielai išklausyčiau daugiau jūsų minčių uh, apie šią temą. Pamiršau vieną dalyką, atsiprašau, kalbėdama apie partnerystės. Pranešėja ponė Merkės apie jį kalbėjo. Partnerystės nėra nauja priemonė. Partnerystės e, nereikalauja jokių naujų finansavimo šaltinių. Partnerystės yra vienas iš būdų e, integruoti visas e, inovacijų grandinės, grandis į vieną klą. Turime aiškiau vertinti sprendimų prieimimo standartus, piliečių poreikius. Taigi tai nėra nauja priemonė, tai nėra nauja finansavimo bazė. Galėčiau pasakyti žymiai daugiau, bet aš suprantu, kad jūs skubate. Labai ačiū, kad man suteikėt žodį. Mes esame pasirengę su pranešėja ir kitais parlamentarais bendradarbiauti ir jiems padėti, kai to reiks. Dėkuoju už labai konkretų pasisakymą. Norėčiau pasiteirauti, ar kolega Merkis norėtų ką nors pasakyti, pridurti, suformuluoti trumpai. Pirmininkė, jei leistumėt, žinau, kad laiko nelieka, e, trumpai sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. E, Be bejonės, mes turim siekti žvaigždžių. E, bet net jeigu mes žvaigždžių nepasieksim, nuėsim bent jau iki menulio ir tai bus jų pakankamai daug. Aš visiškai sutinku e, su kolegomis, kurie sakė, kad reikia išsikelti toliausiai siekiančius tikslus. Ir aš jiems visiškai dėl to pritariu. Pone Lambert, žinoma, nebandykim ginti atsilikelių. Aš nesu čia įtre komitete jokia gynėja ir visiškai sutinku su jumis. Aš sakyčiau, kad mes neturim būti agresyvūs, bet e, turim žengti labai tvirtą žingsnį į priekį. E, Pone Mediai sakė, kad mes turime stiprinti kompetencijos centrus. Žinau, kad yra paprašyta parengti nuomonę apie tai ir e, galiu tik patvirtinti, kad dėmesio tam skirsime. Turime vertinti visas reikalingas priemonės. EIT e nebus suderinta su pagrindiniais visuomenės iššūkiais. Tai man kelia labai rimtą susirūpinimą, nes e, tokiu būdu EIT e visiškai išsiskirs nuo inovacijų sąjungos. Taip, mes inovacijas turime įtraukti visas politikos rytis, mes turime sinchronizuoti politiką, inovacijos turi būti visur ir prašyčiau jūsų užtikrinti, kad visos priemonės, kad ir kur jos bebūtų taikomos, būtų priderintos e, prie inovacijų poreikių. E, Ta pati turim padaryti ir su programomis, kurios jau įgyvendamos, jis reikia tiesiog pakoreguoti. Kaip jau buvo paminėta, vyriausybėms tenka labai didelį reikšmį, viešieji pirkimai reikalauja kuo daugiau mūsų dėmesio, todėl labai džiaugiuosi, kad net aštuoni kiti komitetai paprašė parengti nuomonę apie šį pranešimą. Tokiu būdu mes turėsime galimybę e, įtraukti skirtingus e, interesus ir dirbti su IMKO komitetu, su įvertinti viešųjų pirkimų ir vieningos rinkos taisyklės ir panašiai. Finansavimas yra varomoji inovacijų jėga, todėl galbūt reikėtų sukurti visiškai kitokią finansavimo sistemą. Esmė yra ta, kad ši inovacijų sąjunga yra orientuota į didžiuosius visuomenės iššūkius. Ir didysis visuomenės iššūkis yra klimatas ir gamtos ištekliai. Ir tai turėtų apimti visas mūsų pastangas. Noriu priminti kolegams, kas yra pasakyta rezoliucijoje. Aiškiai ten pareiškime, kad išmintingas išteklių naudojimas yra e, pagrindinis visų inovacijų partnerysčių pamatas. Ir todėl tam klausimui turime skirti daugiausia dėmesio. Kolegos, aš e, labai mielai su jumis bendradarbiausiu e, dėl daugybės jūsų paminėtų klausimų, kuriems aš pritariu. Dėkuoju, aptarėme pirmąjį darbuotojas klausimą, iš karto turime perėti prie balsavimo. Ar visi turite balsavimo korteles? E, balsuojame dėl Marineskų ataskaitos. Tai yra finansavimas globaliu ir ES mastu norėčiau pažvelgti į balsavimo sąrašą. Kas pritarė pirmajam kompromisiniam pasiūlymui, prašau pakelti ranką, kas prieštarauja, susilaiko. Septintasis pasiūlymas pritarė, priešais susilaiko, prieš susilaiko. Atsiprašau, aš nei ten pažvelgiau. Septintas Dėl pirmo punkto už prieš susilaiko. Antroji dalis pritarėte prieš susilaikot. Aštuntas pritarėte prieš susilaiko. Skaičiuojam. Dėl aštunto punkto skaičiuojame. Balsavimas baigtas. Kokie rezultatai? Atmestas pasiūlymas. Devintas punktas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis kompromisas, pritarėte, prieš, susilaiko, priimta. Šešiolikta pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaiko. Atmesta. 29 už prieš susilaiko. At, atmesta 15 už prieš susilaiko. Atmesta 15 tas punktas dar kartą. Balsuojame. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikus, priimta. Lieka dvidešimt du antroji dalis už prieš. Dvidešimt antro punkto antroji dalis. Kas už, kas prieš. Atmesta. 24 punktas pakeitimas žodžiu, kas pritarė prieš susilaiko priimta. 23 punktas pirmoji dalis už prieš susilaiko priimate. Antroji dalis už prieš. Dar kartą skaičiuojame 23 punktas antroji dalis. Balsuojame. Vienas per daug balsuoja, vieno. Vienas EPP balsas perteklinis, kaip atsitiko. Rezultatas priimta. 26 punktas už prieš Atmesta. 27 punktas už prieš susilaiko. Atmesta. Ketvirtasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 25 punktas už prieš susilaiko priimta. 30 už. Aš greitesnis už visus, visus, visus. 30 už, prieš, susilaiko priimta. 33 už, prieš, priimta. 34 už. 34 dar kartą. Už, prieš. Atmesta. 35 punktas, pirmoji dalis už, prieš susilaiko. Priimta antroji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. 36 punktas už, prieš. Skaičiuojame. 36 punktas balsuojame. Baigiame balsavimą. Priimta. 38 punktas už, prieš, susilaiko, atmesta. 40. Kolega Žadu. Norėčiau būti ištikrintas, kad 38 būtų patvirtintas su žodiniu pakeitimu, jūs to nepaminėjot. Yra patiktas pakeitimas žodžiu. Il est inscrit sur la liste Non. We will try it. We will check it now. Pabasim, pasižiūrėsime. 38 bent jau mano sąraše nėra su žodiniu pakeitimu. So can I read the oral Galiu pateikti dabar savo pasiūlymą žodžiu. Jūs per vėlai pateikėte savo pasiūlymą žodžiu. Ir bet kitos grupės pritarė tam. Atsiprašau, atsiprašau. 38 aš skelbiau. Aš, žinoma, nepaminėjau pakeitimo žodžių, bet man niekas nepasakė. Grįžtam prie 38 prie pakeitimo žodžių. Aš prašau į to, aš to prašau. Bet kokiu atveju mes prieštaraujame tam pakeitimui žodžiu. Tada jokių šansų jums jį kaip nors pasiūlyti. Jūs man padėjote, kadangi viena frakcija pasipriešino, neverta balsuoti. 38 atmestas. Be 40 be pakeitimo žodžių. 40. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 41. 40 be pakeitimo žodžių. Balsuojame dar kartą. Stabdome balsavimą. Atmesta. 41. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 42 punktas už, prieš susilaikė priimta. Dar kartą. 43 trečias punktas. Pirmosios dalies, pirmasis punktas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta antroji dalis už, prieš susilaikę atmesta. Antroji dalis, antrasis balsavimas, pirmoji dalis už, prieš susilaikę atmesta. Antroji dalis už, prieš susilaikyta atmesta. Galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti. Rezultatas priimta. Sveikinam. Kitas klausimas, devintas punktas dėl darbo tvarkos. mes negalėjome balsuoti, kadangi nebuvo vieningos nuomonės tarp frakcijų dėl vidaus taisyklių. Nėra jokios taisyklės iki kada pasiūlymas žodžiu turėtų būti pateikiamas, kad jis būtų priimtinas. Reikėtų aiškiai suformuoluoti, kad būtų aišku grupė ir būtų aišku sekretoriatui. Aš padariau klaidą, aš pats ją pripažinau ir aš ją ištaisiau žodiniai pasiūlymai žodžiu gali būti pateikiami ir posėdėje. Tačiau jeigu kas nors paprieštarauja, jie yra neprimimi domen. Zuza Wagner ataskaita. Dabar balsavimo sąrašas jums yra pateiktas. Kolega nenorėtų ilgai kalbėti. Gaila, žinoma, kad jisai neprašo žodžio. Taigi antrasis kompromisas, kas pritarė? Pri, už, prieš, primta. Pirmasis kompromisas už, prieš, priimta. Aštuntas punktas už. Šeštas punktas vis dėlto. Man buvo sakyta, kad šeštas, kai jo nereikalingas. Vis dėlto šeštasis punktas. Kas už? Kas balsuoja už šeštą punktą? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Aštuntas už prieš susilaiko priimta. Devintas už prieš susilaiko priimta. Dešimtas už prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas už prieš susilaiko atmesta. Dvyliktas už prieš susilaiko atmesta. Tryliktas už prieš susilaiko priimta, 14 už, prieš susilaiko priimta, 15 už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis kompromisas, kas pritarė, prieš susilaiko priimta. 16. Pirmoji dalis už, atsiprašau, Pirmoji dalis patenka į kompromisą, reikėtų balsuoti dėl antrosios dalies. Už, prieš, priimta. Ir trečioji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 20. Už, prieš, balsuojame dėl 20 punkto. Balsavimas pradėtas, baigiame. EPE, e, vienas pasas per daug. Priimta. 21 už, prieš, susilaiko priimta. 22 už, prieš, skaičiuojam. 22 balsuojam, pradedam, baigiam. Atmesta. Dar kartą. 22. 22 dar kartą balsavimas pradėtas. Visi balsavo, baigiam. Atmesta. 24. Už, prieš, susilaikyti, atmesta. 25. Už, prieš, priimta. Penktasis kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 28. Už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis kompromisas. 26. Dar kartą balsuojame. Stabdome. vis dėlto už. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta, 30 už, prieš, susilaiko, už, 32 pirmoji dalis už, pirm, prieš, susilaiko, atmesta, antroji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta, 33 už, prieš, susilaiko priimta, 34 už, prieš, susilaikė, už, priimta. Ir galutinis elektroninis balsavimas pradedame. Stabdome. Ir galutinis rezultatas priimta. Sveikinu. Sveikinu kolegas. Tai buvo paskutinis balsavimas prieš Kalėdas, ypatingas įvykis. Dėkoju, džiaugiuosi, kad tai įvyko sklandžiai. Jeigu jūs pasiūlysite, mes galėsime sušaukti du neįlinius posėdžius. Tačiau šis posėdis dar tęsiasi, neskubėkite išeiti. Tarsimės, diskutuosime toliau. Žvelgiame į kitą darbuotvės klausimą, kuris čia būtų dešimtasis. ES ir Persų įlankos bendradavimo tarybą. E, kolegai suteiksime žodį, o jūs, jeigu norite kalbėtis, išeikite iš salės, nekalbėkite, nekelkite šurmulio čia, netrukdykite mums.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 It is, po- is it possible, dear colleague, is it possible, Mr. Brezina, Aleco Vidal Quadras, and some others, please, is it possible to stop? Kolegos, kolegos, kolegos, miniu kai kuriuos asmeniškai ir prašau visų, kad jūs nurimtumėte ir suteikime galimybę mums diskutuoti salėje.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 Herr Vorsitzender, ich denke, ich kann jetzt schon anfangen. Tikiuosi, galiu pradėti. Iš tikrųjų, kolegė Nyblė, jūs galite pradėti. Gerbas pirmininkė, gerbiamas kolegijos, gerbiami kolegos, aš norėčiau pateikti nuomonę apie Europos santykios ryšius su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba. Galbūt jūs leisite man iš anksto pasakyti, kad aš esu labai dėkinga užsienio, išsienio reikalų komitetui, kuris pasiūlė pareikšti nuomonę savo iniciatyvą dėl ES santykių su Persijos įlankos valstybėmis. Aš manau, kad šitas regionas mums ES yra vienas iš strategiškai svarbiausių regionų ir todėl man labai džiugu, kad užsienio reikalų komitetas e, pateikė šią iniciatyvą ir mums labai svarbu e, e, atsižvelgti į mūsų tris svarbiausias mūsų komiteto sritis šioje ataskaitoje. Šioje nuomonėje aš buvau, suformulavau savo nuomonę trimis temomis, tai yra bendradarbiavimas energetikos srityje su Persų įlankos valstybėmis, tai labai svarbu pramoniai, taip pat bendradarbiaujant žaliavų srityje ir taip pat mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Trumpai norėčiau pasakyti, kad kalbant apie energetinį bendradarbiavimą, e, e, iškasenos, kurios yra labai turtingos, kuriomis ir turtingos šios valstybės yra labai svarbios ES ir todėl mes turime bendradarbiauti su valstybėmis tiekėjomis, tačiau čia aš paminėjau joint, joint uh, oil iniciatyvą, tai yra jungtinė naftos iniciatyva ir čia labai svarbu paminėti uh, tą skaidrumo klausimą. Energijos šaltinių diversifikavimo klausimas yra labai svarbus, kadangi reikia daug ką nu, nuveikti gamtinių dujų ir uh, e, suskysintų dujų srityje. Aš esu taip pat darbo grupės bendradarbiaujančios su arabų regiono valstybėmis pirmininkė. Mes neseniai lankėmės Katare, e, aplankėme Laslafan, tai yra platforma, kuri buvo e, pastatyta 90-ame dešimtmetyje ir iš tos platformos į visą pasaulį yra eksportuojama mūsų dujos. Taigi labai svarbu e, paminėti ir suskysintų dujų terminalus, priimti dujas iš arabų valstybių. Taigi šitą aspektą paminėjau taip pačioje ataskaitoje. Taigi kadangi tai padės diversifikuoti energijos šaltinius. Šešios Persų įlankos valstybės yra labai suinteresuotos dirbti atsinaujančių energijos šaltinių e, plėtros srityje, todėl reikia šioje srityje e, skatinti mūsų bendradarbiavimą, ypač saulės ir vėjo jėgainių plėtros srityje. Taip pat reikia skatinti daugiau šias valstybės investuoti į šias veiklos sritis. Taigi, vertinant iš Europos perspektyvos, šit bendradarbiavimas yra labai svarbus. Galbūt taip pat, kalbant apie gamtos išteklius, reikėtų stiprinti partnerystę su šiomis valstybėmis ir ją plėtoti, kadangi politiniu aspektu reikia atsižvelgti du dalykus. Visų pirma, reikėtų panaikinti prekybos kliūtis ir kita labai svarbu pasirašyti laisvos prekybos sutartis. Jūs žinote, kad jau daugelį metų ES derisi su Persų įlankos regiono valstybėmis dėl laisvos priekybos sutarčių ir todėl mes savo pranešime dar kartą pabrėžime, kad būtina tęsti dėrybas ir kad komisija turėtų išnaudoti visas galimybės, kad galų galė dėrybos baigtųsi sėkmingai. Kitas dalykas - moksliniai tyrimai ir inovacijos. Taip pat norėčiau informuoti apie mūsų įspūdžius mūsų vizito metu. Man buvo labai baisu išgirsti, kad ten nieko nežinoma apie mūsų finansavimo galimybės. Šiame regione studentai nežino apie Erasmus Mundus programas ir taip toliau. Taigi tose valstybėse, Katare ir kitose valstybėse niekas negirdėjo apie tokias galimybės. Todėl mūsų manimų labai svarbu pateikti tą informaciją į išorę apie programas, kurios yra gyvenamos Europoje ir programas, kurios leistų studentus iš užsienio pakviesti į Europos universitetus ir stiprinti mūsų akademinius mainus. Aš manau, kad reikėtų at, mūsų nuomonėje dar kartą paraginti, stipriau bendradarbiauti tarp universitetų, kad šitos idėjos būtų mm, platinamos ir kad būtų stiprinamas bendradarbiavimas su moksliniu tyrimu ir technologiniais centrais. Mes Katare lankėmės ir technologijų parke, jame dirba daug mūsų įmonių, tačiau vis dėlto informacijos nepakanka. Baigdama norėčiau pasakyti štai ką. Didžiausia problema tose valstybėse, su kuria susidarė mūsų ES atstovai, mes Saudo Arabijoje, Rijade turime vienintelę atstovybę, kada Saudo, Saudo Arabija yra tas didžio, didysis Persijos įlankos valstybių brolis, tai galvoja Omaną, Katarą, Bahreiną. Todėl reikėtų galvoti ir apie mūsų atstovybę atstovybės ir kitose valstybėse, kad jos turėtų savo nuosavybės ir mažesniuose valstybėse. Aš tai paminiu taip pat savo nuomonėje ir aš tikiuosi, kad užsienio reikalų komitetas pritars mano siūlymui tokios svarbiausios temos, kurias aš paminėjau savo e, pranešime. Aš kalbėjau apie stipresnį bendradarbiavimą energetikos srityje, užsitikrinant žaliavų tiekimą ir taip pat informacinių technologijų ir mokslinių tyrimų e, plėtrą ir sklaidą. Taigi aš paminėjau tokius svarbiausius dalykus ir žinoma laukiu jūsų nuomonės bei pasiūlymų. Aš taip pat dėkoju, kas norėtų kalbėti kas turėtų kalbėti iš šešėlinių pranešėjų. Ponas Rubik ne šešėlinis pranešėjas. Aš dėkoju Angelikai Nyblė, kuri labai apdairiai vadovavo delegacijai. Ataskaitoje labai tiksliai suformuluoti mūsų siekiniai. Aš taip raginimu šiuose valstybėse įkurti ES atstovybės. Tai labai uh, naudinga būtų galvojant apie naujai įsteigtą ES išorės veiksmų tarnybą, būtent, kad kiekvienoje šioje valstybėje būtų įkurtos atstovybės arba ambasados ir, žinoma, nacionalinės valstybės sutaupytų daugybę lėšų, jeigu tai būtų daroma ES mastu. Taigi reikėtų kurti ES ambasadas tose valstybėse ir tai galėtų būti ateičiai labai geras pagrindas bendradarbiauti kitas rytis tai yra CO2. Turint omenyje dujų ir naftos gamybos e, pramonę, todėl anglės dvideginio išmetimų mažinimas yra labai svarbus aspektas ir reikėtų pagalvoti apie anglės dvideginio panaudojimą pramonėje kaip cheminę medžiagą todėl reikia galvoti apie įvairius mokslinius variantus, kadangi mokslininkai turėtų parengti konkrečią ataskaitą dėl CO2 panaudojimo pramoniniuose procesuose, kadangi tai yra naudinga pramoninė medžiaga, kurią galima taikyti pramonėje. Taip pat svarbu, mano manimu, reikėtų stiprinti Europos mokslų tarybos vaidmenį, skiriant stipendijas šio regiono valstybių studentams ir taip pat Europos technologijų institutas Vengrijoje galėtų intensyviau bendradarbiauti su atitinkamomis mokslo institu, įstaigomis institutais šiuose valstybėse. Gruodžio 6-7 dieną Katare įvyks did, didžiulė naftos e, e, pramonės mugė ir galbūt reikėtų pagalvoti, ar mūsų komitetas neturėtų nuvykti ir pasidomėti šios parodos e, eksponatais. Kas norėtų kalbėti? Ataskaita tokia puikiai, niekas neturi nieko pridurti. Tai labai geras ženklas. Ar kolegė Nyblė norėtų ką nors pasakyti? Uh, kolega Rybikė kai ką pasakė. Aš norėčiau padėkoti jam už pasiūlymus ir pastabas. Galbūt galėtume pateikti ir savo pasiūlymus raštu, kaip pakeitimus. Aš norėčiau grįžti prie jūsų pasiūlymų. E, e apsilankyti naftos pramonės mugėje Katare. Aš nežinau, ką būtų galima nusiųsti iš mūsų komiteto, aš pati nevažiuočiau, tačiau galvojant apie energetinio E, saugumą, galbūt reikėtų pagalvoti apie komisijos nuvykimą į tą parodą. Mes galėtume, ko gero, pagalvoti, ar yra kokių nors galimybių, ką nors oficialiai nusiųsti į šią parodą. Atrodo, kad tai jau įvyks čia kitą savaitę. A, tai yra kitais metais, gruodžio mėnesį, iki kitų metų daug mėnesių dar daug laiko, jeigu jis pradeda šiai minčiai, tai reikėtų pagalvoti, uh, Ar nevertėtų nusiųsti mūsų komiteto kokį nors narį pasižvalgyti šioje mugėje Katare? Aš nenoriu, aš pati nevažiuočiau, neskaičiau, galbūt. Mes primam domen šį pasiūlymą diskusijose artimiausių metų E, e, grįžime prie tos minties. Jūs žinote, kada mes svarsysime pakeitimus. Dėkoju, dėkoju. Ar turite ką nors pridurti? Gruodžio 8. Galutinė data. Tai reiškia, jei kas norėtų ką nors pasiūlyti, turi pagreitinti apsukas, kadangi iki kalėdų turime baigti išnagrinėti šį klausimą. Um Dabar pakalbėsime apie turizmą ir laisvalaikį. Kasgi kitas galėtų būti atsakingas, jeigu ne Churchill Makakis? Žinoma, atostogos jau pribrendo. Gerai, kada artėja kalėdos. Gerbiami kolegos, gerbiamas ponios ir ponai, turizmo tema. Galbūt jūs nustebins tai, kad įtraukta į mūsų komiteto darbo atvarkę. Tačiau mūsų tačiau, komisaras Tajani įtraukė šią temą į darbo atvarkę ir, žinoma, turėjo tam tikrų motyvų, kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai turizmas jau įtrauktas į ES sutartis, ES įgavo papildomas kompetencijas turizmo srityje, todėl ES turi teikti parmą valstybėms narėms, tačiau reikia pridurti, kad ES ir toliau išlieka turizmo viena iš pagrindinių krypčių pasaulyje ir turizmas yra trečiasis socioekonominis faktorius ES. Todėl mes turime suprasti, kad turizmas kaip pramonės šaka iš esmės keičiasi, jis turi prisiderinti prie visuomenės pokyčių ir todėl mes, parlamentas, turime labai atidžiai įvertinti komisijos pasiūlymus ir galbūt juos kritiškai įvertinti. Yra pasiūlymų teigiančių, kad mes kaip pramonės e, e, vieta esame faktiškai muziejinės pramonės e, teritorija ir reikėtų sutelkti dėmesį į turizmą, kadangi 40 procentų pasaulio turizmų žvelgia ir keliauja į Europą. Ir ne, turistai ne europiečiai iš Brazilijos, Rusijos, Kinijos ir Indijos atvyksta į ES ir tie turistų skaičiai vis auga, o tai yra didžiulis potencialas ES turizmo pramoniai, kadangi daug pramonės įmonių dirbančių turizmo srityje yra mažos ir vidutinės įmonės ir tai yra mūsų pranašumas, pranašumas, kurį mes tiesiog savo susikūrėme dėl savo privalumų ir dėl geografinės padėties, bet to mes vykdome bendros rinkos politiką, o tai yra labai patikimas pagrindas plėtoti turizmą. Todėl tampa vis labiau patraukliau turistui iš Niderlandų vykti į kitą valstybę, kur saulės yra daugiau, bet žinoti, kad ten paslaugų kokybė yra aukštesnė ir tuo mes pasiekime, tai yra labai naudinga, tačiau jeigu mes norime suteikti naują pagrindą turizmui, mums reikalinga papildoma dinamika, mes turime patarti turizmo įmonėms, kaip pagerinti savo veiklą. Aš matau įvairių galimybių, pavyzdžiui, e, maitinimo srityje, viešoje maitinimo srityje, kadangi e, gyventojai mytybą jau supranta kaip sveikos mytybos elementą ir todėl reikia galvoti apie kokybės maitinimo įstaigų kokybės gerinimą, tuo labiau, kad e, vis daugiau seniorų, vyresnio amžiaus žmonių keliauja ir todėl reikia ieškoti sąsojų su ankstesnėmis temomis, būtent reikia pagalvoti apie inovacijas. Jos gali būti pritaikomos atsižvelgiant į inovacijų e, partnerystę, kad būtų suteiktas papildomas postumis užtikrinant aukštesnę turizmo paslaugų kokybę. Viena tema yra turizmas sveikatos apsaugos tikslais. Tai yra nauja tendencija. Mes jau šiandien e, geriname savo sveikatą po darbo, savaitgaliais laisvalaikiu. Mes visi sulaukę tam tikro amžiaus e, pastoviai tikriname savo sveikatos būklę. Žinome, mes tai darome nesporadiškai, bet planuotai važiuojame į Siciliją, į Ispaniją, į Kretą, galbūt ir į Austriją atostogams. Austrijoje užsisakomos atostogos dviem savaitėms ir iš tų dviejų savaičių dvi, tris dienas skiriame mediciniai apžiūrai. Galbūt žmogus skundėsi kuo nors, galbūt jam jau buvo pribrendusi mažytė operacija ir būtent jis tą suderina su savo atostogomis. Jeigu tu dabar išpasakosi kokias nors asmenės paslaptis, tai aš turėsiu kreiptis į duomenų apsaugos uh, E, instancijas, kad e, jos pasidomėtų tavo e, žiniomis. Svarbiausias dalykas - susijęti viešbučių veiklą su sveikatos politikos aspektais. Pacientų mobilumo direktyva jau numatė kai kuriuos panašius dalykus kadangi šios sveikatos apsaugos paslaugos yra apmokamos per ligonių kasas. Todėl čia mes turime suteikti visiškai naują papildomą pagreitį turizmo sričiai. Bet tam reikia užtikrinti aukštą kokybę. Mes kalbame apie švarius e, paplūdinimus, apie jų aukštą kokybę, jų švarumą ir taip toliau, aš manau, kažką panašaus reikėtų pasiūlyti e, e, sveikatos turizmui, suformuluojant ką nors panašaus kaip e, Mirina kryžių, kad atitinkama kokybė būtų užtikrinta e, konkrečiose e, spa e, paslaugų teikimo įmonėse centruose ir taip toliau. Žinote, kad rinka, kuri teikia paslaugas, kurios yra kompensuojamos ligonių kasų per artimiausius metus išauks 400 milijonų eurų. Taigi komisaras Tajani ir jo kolegos jau svarsto įvairias galimybės šią kryptimį. Taigi mes taip pat turime pamastyti. Kita sritis, kuri nėra tokia optimistiška, tai yra transportas. 25 tūkstančiai turistų Europos miestuostų gatvėse žūsta auto avarijose. Todėl reikėtų pagalvoti apie tas uh, avarijas, nelaimės keliuose šita ataskaita bus nagrinėjama ir transporto e, komitete. Pavyzdžiui, ta e, dešinios rankos taisyklė Belgijoje yra tiesiog įsišaknyjusi, bet tai ne, to negalima pasakyti apie Italiją arba kitas valstybės. Taip pat nėra nusistovėjusios galutinės taisyklės dėl šviesoforo signalų ir taip toliau. Taigi ES galėtų pateikti įdomių patrauklių pasiūlymų, kad šitas pavojus išnyktų. Aš norėčiau, kad mes pasinaudotume progą, rengdami šią nuomonę ir pasikeistumėme nuomonėmis visais šiais aspektais. Sausio mėnesį mes nagrinėsime šios nuomonės projektą, o po to uh, vasario mėnesį balsuosime ir tikiuosi, kad ta nuomonė bus priimta balandžio mėnesį. Tikoju kolegiam Madurelė. Ačiū, pirmininkė. Per pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis norėčiau pasidalyti kai kuriomis mintimis. Manau, kad tikrai gerai, kad mūsų komitetas rengia pranešimą dėl komisijos komunikato turizmo klausimų. Šis sektorius, kuriame, kuris pasižymi verslumu, pagamina nemažai Europos BVP, o mano šalyje jis sukuria 11 procentų BVP ir šiame sektoriuje, turizmo sektoriuje dirba beveik 10 milijonų žmonių Ir egzistuoja 1,8 milijono įmonių siūlančių turizmo paslaugas. Ir Be abejo, labai tinkama, kad mūsų komitetas svarsto šį klausimą. Ir mūsų komitetas turėtų ypač akcentuoti priemonės, kurios dėgiamos siekiant užtikrinti turistinių firmų konkurencingumą, ypač dėmesį skiriant E, kokybei ir tvarumui. Taigi, manau, kad mes turime akcentuoti taip pat mokymus ir taip pat atsižvelgti į tai, kokie yra sektoriaus poreikiai ir priderinti e, dabartinius mokymo planus prie tų poreikių. Taip pat reikėtų nepamiršti inovacijų, jei norime konkuruoti ir kokybiš, kokybės kriterijus pagrindų, ne tik kainų pagrindų reikėtų pasitelkti ir turizmo mokslinius tyrimus, kuri pastaraisiais metais labai išaugo ir užtikrino pozityvių rezultatų šiam sektoriu. Kaip ponas Kasimarkakis minėjo, reikėtų kurti inovacijų kultūrą šiame sektoriuje. Čia turėtume dėmesį skirti novatoriškai veiklai ir bandyti pasiekti bent trejato tikslų. Visų pirma, geriau išmanyti sektorę, sukaupti geresnį informaciją apie sektorių egzistuojančias technologijas, taip pat skatinti technologijų sklaidą ir, per, ir, ir panaudojimą, kad e, įmonės taptų konkurencingesnės rinkoje. Ir trečia, užsimti sėkmės atveju turizmo sektoriaus pažangiosios praktikos sklaida kad taip būtų sukurta galimybė pasinaudoti naujomis atsiveriančiamis galimybėmis. Technologinės platformos sukūrimas sektoriuje, kur, ką siūlo komisija, mūsų manimų būtų geras dalykas. Nors mes manome, kad jos apriepti reikėtų išplėsti. Ji turėtų apimti ne tik tai, ką komisija siūlo. Mes siūlytume sukurti tikrą technologinę platformą, kuri apimtų mokslinius tyrimus ir inovacijas. Noriu sakyti dar porą pastebėjimų. E, pakalbėti apie tai, ką reikia dar atkreipti dėmesį ir e, čia tai priskirtina mūsų komiteto kompetencijoms. Manau, kad reikia visų pirma išsiaiškinti, kokį indėlį sektorius gali atnešti siekiant tikslų kuriuos esame išsikėlę, bandydami spręsti energijos trūkumo klausimus. Taip pat turime pasinaudoti galimybėmis, kurias mums teikia Lisabonos sutartis. Taip pat sakyčiau, kad dar vienas svarbus dalykas yra analizuoti visų taisyklių, kurias, dėl kurių sutarsime, galima poveikį sektoriui. Žinoma, mes galėsime tai apsvarsyti vėliau ir įsigilinti į tai, bet, bet tai tiesiog mano pirminiai pastebėjimai, kuriuos perdaviau kaip savo frakcijos šešėlinė pranešėja. Ačiū. Ačiū, ponė Nyblė. Nieko ne. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju pranešėjai už puikų pranešimą Aš manau, kad labai svarbu kalbėti parlamente apie turizmo skatinimą Europoje, kadangi turizmas su visais savo niuansais ir atšakomis yra labai svarbus ekonomikos faktorius ES, todėl labai svarbu pagalvoti, kaip toliau strategiškai plėtoti ir stiprinti šį sektorių. Kita pastaba susijusių su tuo, ką mes galime nuveikti. Žinome, tas esminis klausimas, ką gali nuveikti, pasiūlyti politikai. Todėl aš nemanau, kad iš politinio požiūrio nereikėtų forsuoti šių dalykų, kadangi verslas pats žino, kas yra svarbiausi dalykai ir todėl norėčiau pritarti nuomoniai, kad reikia užtikrinti aukštos kokybės e, paslaugas, renkti kvalifikuotą aptarnaimo personalą, reikia užtikrinti, kad būtų pripažįstami profesiniai e, e, sertifikatai, diplomai. Taigi, jeigu galvočiau apie socialinės apsaugos komitete, vykusius diskusijas e, dėl darbo laiko direktyvos, todėl reikėtų pagalvoti apie konkrečius dalykus, nustatant, kad tam tikrose srityse reikia ieškoti e, palengvinamų lengvatų, ypač kai darbo laikas nėra limituotas, reglamentuotas, galbūt reikėtų numatyti tam tikras išimtis Tas pats, kalbant apie sveikatos apsaugos profesijas, ir čia reikėtų numatyti tam tikrą lankstumą, nustatant minimalų, minimalę darbo trukmę. Amerikiečiai yra įvedę turistų mokestį, ypač užsienio turistams, kurie atvyksta į šią šalį, jie turi sumokėti tam tikrą mokestį. Žinoma, jis mane nervina, tačiau aš norėčiau paklausti, kokio poveikio toks mokestis tu, turi e, turistams atvykstantiems į JAV. Ar tas mokestis yra didelis, man atrodo, kad e, maždaug 30 JAV dolerių. Ar tas mokestis turi kokį nors poveikį šeimos apsisprendimui vykti į JAV? Būtų įdomu gauti informaciją apie tai. Galbūt yra kokia nors skait statistiką, kuri rodo apie tendencijas, galbūt pakeitimus, pasikeitimus turizmų pasirinkime, galbūt ir mums reikėtų pagalvoti apie tokį variantą. Aš nepagėdaučiau, kad toks mokestis būtų įvestas, tačiau vis dėlto norėčiau žinoti, ar tas mokestis kaip nors paveikė turizmo apsisprendimą. Nematau, daugiau pagėdaučiau kalbėti, vienas kolega prašo žodžio. Csak röviden szeretném én is megköszönni a kedves kollégámnak ezt a bevezetőt, illetve hogy tud ezzel a problémával meg kicsit meglepő. Ačiū už prezentaciją šią temą. Norėčiau pakalbėti, pasidžiaugti tuo, kad mūsų komitetas ėmėsi šios temos. Tai yra tikrai aktualu, nes tai yra sritis, kuri, yra, kuri liečia mūsų visus. Aš taip pat noriu padėkoti kolegoms, kurie pakomentavo. E, aš noriu pakalbėti apie turizmą sveikatos paslaugų srityje. Atrodo, kad reikėtų harmonizuoti čia kai kuriuos vidinius klausimus. Ir, pavyzdžiui, vertinant padėti čia ir visame pasaulyje, mes tikriausiai siūlome unikalias paslaugas ir todėl vyksta sveikatos paslaugų turizmas, taip pat galime kalbėti apie įvairių uh, spa pas mus veikiančių paslaugas. Kad mes siūlome tokias paslaugas, kurių ne, nesurasi niekur kitur pasaulyje, galbūt tai susijęs su krikščioniškomis tradicijomis ir Europos kultūrinė tradicija bendrai. Reikėtų kalbėti apie geresnės reklamavimo šių uh, paslaugų reklamavimo galimybės, taip pat. Ir manau, kad Europa tikrai gali daug pasiūlyti ir man atrodo, kad reikėtų jūs pamatyti ir suderinti kokybės reikalavimus šioje srityje. Toliau ponas Hatsimarkakis. Aš tačiau pratesti, ką tik išsakytą mintį ir pasakyti, kad Europa, teikdama iš vien, e, pavyzdžiui, e, sutinkant, priimant turistų grupės iš Azijos regiono, galėtų pasiūlyti ką nors bendro dėl apmokestinimo. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra tokių pavyzdžių, kai yra įvedamas tam tikras vietos mokestis, kai atvykstama į konkretų kurortą. Taigi kurorto mokestis yra įmanomas. Ispanijoje taip pat yra taikoma tokia praktika. Dėl skaičių apie JAV. Šita statistika dar nėra pakankamai e, patikima, tačiau e, reikia atkreipti dėmesį į Junktinių Amerikos valstijų griežtus reikalavimus e, saugumo sumetimais. Jie ko gero atbaido daugiau turistų negu turizmo mokestis. Dėkuoju. Daugiau niekas nepagėdauja kalbėti, taigi baigėme ir šį darbo atvės klausimą. Atkreipiu dėmesį į tai, kad sausio mėnesį bus pateikta uh, ataskaitos, e, pateiktas ataskaitos projektas, o po to vasario mėnesį aptarinėsime papildymus. Kitas darbo atvarkės klausimas tai yra Belgijos pirmininkaujančios valstybės atstovo vizitas į mūsų komitetą. Dabar aš galėčiau paskelbti trumpą pertrauką, tačiau su sąlyga, kad aš neliksiu vienas, kai atvyks uh, mūsų svečias. Taigi aš siūlau jums pailsėti, uh, pasistiprinti, tačiau, žinoma, norėčiau, kad jūs nepradingtumėte iš salės visam. liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, džiaugiuosi, kad kai kurie sugrįžo į salę. Taip pat sveikinu Belgijos ministrą atsakingą už klimato ir energetikos klausimus Paulį Magnet. Atsiprašau, kad nedaug kolegų susirinko į salę, nežinau, kaip paaiškinti taip. Tiesiog tikiuosi, kad yra kitų komitetų posėdžių, į kuriuos nuvyko mūsų kolegos. Schön. Mesdames et messieurs, chers collègues, merci d'être venus si nombreux pour ce débat sur. <laughs> Labai ačiū, mėlyi kolegos. Leiskite man pristatyti <laughs> pirmąją Belgijos pirmininkavimo ataskaitą energetikos klausimais. Aš norėčiau pasakyti, kad aš Liepos 12 dieną per pirmąją diskusiją išdėščiu pirmininkančio šalies prioritetus, o šiandien norėčiau pateikti ataskaitą, kuri greičiau vadintųsi iš ankstinė ataskaita, nes jūs be abejo nežinote, kad energetikos taryba posėdžiaus rytoj ir visa eilė išvadų ir bendrųjų gairių e, bus e, priimtos tik rytoj. Todėl aš e, nenoriu skubėti, pristatydamas jokias kitas priemonės, bet taryba šiandien dar nieko nežino, kaip kas bus įdėsta, nieko nėra aišku. E, mes galėtume tik pasakyti tai, kas dabar buvo padaryta ir kokiamis gairimis vadovausime. Taigi pradedu. E, dėl momento, dėl tempo, kurį mes pasiekėme nuo Liepos mėnesio. Reikia suprasti, kad Reikia pasakyti, kad taryba nemažai nuveikė. Ir šis e, pirmininkavimas buvo gana svarbus, nes mes sugebėjome apžvelgti visą perspektyvą to, kas vyko ir kas vyks e, energetikos rytėje Europos Sąjungoje. Šiuo metu mes suprantame, kad Prancūzijos pirmininkavimas 2008 metais buvo labai e, reikšmingas, nes buvo priimtas energetikos ir klimato paketas ir jame buvo priimtos ES politikos gairės. O po to 2009 ir 2010 metais atsirado vis daugiau aiškumo ir mes pradėjome antrinį e, svarstymą. E, pamastymų laikotarpis buvo prasidėtas. Pradėjome galvoti, kaip konkrečiai būtų galima įgyvendinti tikslus nustatytus 2020 metams ir metams mes norime, kad mūsų tikslai nebūtų tik abstraktų skaičiai, bet būtų numatytos konkrečios priemonės ir konkretus rezultatai. O kita vertus, mes galvojame, kaip būtų galima pratesti diskusiją nuo dabar iki 2020 metų, kad mes e, galėtume e, pagalvoti ir apie tolesnę ateitį iki pat 2030. -ųjų. Dabar mes pradėjome ramiai svarstyti teisės, teisėkuros, teisės aktų ir reglamentų srityje, kaip būtų galima sukurti konkrečią trumposios E, trumpalaikės ateities viziją ir kaip paskui ją būtų galima paversti ilgalaikę viziją. Taryba nusprendė vasario ketvirtą dieną suorganizuoti specialią energetikos tarybą, aptarti aktualiausius energetikos klausimus ir, kaip žinia, dabar yra labai sudėtingas, e, e, rimtas ir svarbus etapas, kuriame turime apibriežti ES viziją. Aš e, neskaitysiu viso sąrašo susitikimų, kurie buvo suorganizuoti per pirmininkavimą. Pasakysiu tik, kad vyko du ministrų susitikimai, visa eilė labai svarbių ministrų strateginių susitikimų su mūsų strateginiais partneriais, įvyko vadovo susitikimas su Junktinėms Amerikos valstybėmis ir su Rusija, be to vyko uh, E, energetikos e, forumą ir konferencijas, 20 e, energetikos grupės posėdžių įvyko ir be to E, įvyko daug kitų smulkių specialistų posėdžių, e, kuriuose būdavo svarstomi, e, diskutuojami visi aktualiausi klausimai. Nuolat palaikėme ryšį su nevyriausybinėmis organizacijomis, visuomenės atstovais, jie galėjo pasikeisti nuomonėmis tarpusavį ir su mumis apie, pavyzdžiui, offshorinę energiją, apie biomasę, apie brandolinę saugą ir panašiai. Ir kaip žinote, šiandien, jeigu neturit ką veikti, aš jūs galiu pakviesti į labai įdomią diskusiją 13.30, kurioje kalbėsime su mūsų Europa atstovu atstovais ir mokslininkų atstovais apie 2050 metų visiją. E, tai įvyks e, e, Belgijos pirmin, Belgijai globojant. Jūs turbūt suprantate, kad mes dirbame gana intensyviai ir keturi pirmiausi deleguotieji įstatymai bus priimti istorijos, Europos istorijoje. Kalbėsime apie E, televizorių, e, skalbyklių, indaplovių e, ir kitų elektros įrenginių energinį efektyvumą. Tai yra labai konkretus dokumentas, bet jis yra numatytas Lisabono sutartyje. Iš esmės, mūsų darbas buvo pagrįstas trim pagrindiniais prioritetais - energijos efektyvumas, vartotojai ir investavimas į infrastruktūrą. Keletą žodžių pirmiausia dėl vartotojų. Aš ir pirmininkaujantį Belgiją norėjo, kad šį kartą tikrai pirmininkaujantį šalis skirtų daugiausia dėmesio vartotojams. Kodėl? Todėl, kad e, daugiau kaip prieš dešimt metų buvo pradėta Europos energetikos rinkos liberalizacija ir dabar mes tarsi galim apžvelgti, kas yra nuveikta ir patikrinti, ar pažadai, kurie buvo nustatyti tuo metu, kurie e, žadėjo atnešti naudos vartotojams, yra įgyvendinti. Mane nustebino tai, kad e, buvo atkreiptas dėmesys į labiausiai skundų susilaukianti sektorių. Energetikos sektoriuje daugiausia žmonės skundžiasi ir paaiškėjo, kad egzistuoja energijos netaupimo reiškinys. Mūsų vartotojai nori e, gauti minimalų kiekį energetikos, kad galėtų padoriai gyventi, bet ir nenori mokėti didelių energetikos sąskaitų. Ir dabar matome, kad net iki 125 milijonų e, E, gyventojų e, susiduria su tam tikrais e, energetiniais nusiskundimais. Ir ES turėjo pradėti labai rimtą diskusiją apie vartotojus. Mes tuo pasirūpinome tarp mano narių energetikos taryboje, dirbančių daugiau negu 10 metų, pastebėjome, kad šių metų rugsėjo mėnesį pirmą kartą mes pradėjom labai aiškiai kalbėti apie vartotojus. Daugiau negu 10 metų mes kalbame apie energetikos, e, taryb, energetikos klausimus energetikos taryboje, bet vartotojai niekada nebuvo dėmesio centre. Ir tai yra klausimas, kurį dabar mes iškėlėme labai aktualiai. E, taryba neformalioji apie tai labai daug kalbėjo Be to, komisija parengė e, labai gerų dokumentų ir aš dėkuoju jai ir e, komisijos tarnybams apie vartotojų padėtį. E, per tris mėnesius buvo parengti reikalingi dokumentai. Ir dabar aš galėčiau pateikti keletą skaičių, rodančių, kad 13 procentų, tai yra 65 milijonų europiečių, energiją išleidžia du kartus daugiau negu uh, įprastas biudžetas. Ir 8 procentai ES gyventojų vėluoja apmokėti sąskaitas. Aš manau, kad tai ir parodo, e, ką reiškia energijos e, netaupimas. Rytoj per neformalų tarybos posėdžį ir bus kalbama apie vartotojų temą, apie tai, kad reikia kuo daugiau skirti dėmesio e, pažeidžiamiausioms vartotojų grupėms. Tai yra svarbus mūsų darbo atvarkės klausimas. E, sprendimai e, reikalingi dabar priimami. Mes tengiamės užtikrinti, kad darbas tęstusi. Mes kviečiame komisiją nuolat teikti ataskaitas apie energijos rinkos būklę, įvertinant vartotojų padėtį. E, iki šiol tai nebūdavo daroma. Ir mes paremsime visas iniciatyvas, kurios leis geriau koordinuoti uh, konsultavimasi su vartotojais. Mes jų turime išklausyti ir jiems pasakyti reikalingą informaciją. Prisiminkime, pavyzdžiui, Londono e, forumą, e, kuriame e, tarėmės su ES energetikos tarpininkais, koordinatoriais. Norėčiau pridurti, kad pirmą kartą strategijos 2020 dokumente, kuris taip pat bus taryboje aptariamas rytoj, taryba, komisija skiria visą skyrių e, vartotojams. E, tas darbas e, rodo, kad pirmininkaujantį šalis nuveikė pakankamai daug, kad į, tą, kad į vartotojų klausimą būtų atkreipta daugiau dėmesio. Galėčiau dar pasakyti, kad e, yra ir kitų svarbių temų. Galvojam, pavyzdžiui, apie energijos efektyvumą. Čia technologinis elementas yra labai svarbus. Pavyzdžiui, tie pažangieji skaitikliai turi būti, e, matuokliai turi būti įdėkti ir taryba su komisija apie tai daug kalba ir mes suprantame, kad reikia laukti sprendimų šioje srityje, kad būtų priimti, e, priimti rimti sprendimai dėl investicijų į techniką. Tai būtų naudinga ir vartotojams, ir gamintojams, ir E, iš tiesų tai atspindėtų realų ES industrializavimą. Tai būtų naudinga mūsų žmonėms. E, energijos efektyvumas e, susideda iš tri, yra vienas iš trijų pagrindinių prioritetų klimato pakete ir energetikos pakete. Ir jūs žinote, kad Europa stengiasi pasinaudodama technologinėmis žiniomis kad galima įgyvendinti labai ambicingus tikslus. Ir tai atneštų naudos ne tik aplinkos apsaugos požiūrių, bet ir vartotojams. E, tai sumažintų būsto iš, e, šeimų patiriamas išlaidas energetikai. Bet mes e, stengiamės nebūti per daug dideli optimistai. Pirmieji vertinimai rodo, kad tos priemonės, kurias turime šiandien, leis Europoje 2020 metais sunaudoti, sumažinti energijos sunaudojimą tik tai 9 procentais. E, tai nėra labai didelis skaičius. E, visa eilė ekspertų mums sako, kad 2030 metais mes be sunkumų galim pasiekti 50 procentų. Aš suprantu, kums mums reikia daugiau kalbėti apie energijos efektyvumą. ES vadovų susitikime tai turi būti prioritetinis klausimas. Neformalioje taryboje e, rugsėjo mėnesį buvo skirtas visas posėdis tai temai ir e, ši tema bus rytoj taryboje per pietus pagrindinė tema. Kodėl per pietus? Ne todėl, kad ta tema yra mažiau svarbi, bet todėl, kad per pietus galima e, diskutuoti kur kas atviriau ir nuoširdžiau tarp delegacijų. Ir mes suprantame, kad tai yra svarbus darbo atvarkės klausimas po rydienos diskusijos mes pradėsim ruoštis vasario ketvirtos dienos posėdžiui kartu su Hermanu Rompojum ir jo taryba ir e, kartu su e, valstybių ir vyriausybių vadovais mes išskirsime šį klausimą kaip vieną svarbiausių, kaip vieną prioritetiškiausių ES. Energijos efektyvumas yra labai svarbus. E, greta tokių dalykų kaip e, energijos tiekimo e, nepriklausomybė ir panašiai. E, E, šio požiūriu aš norėčiau priminti, kad Europos parlamentas ir taryba galėjo pasiekti susitarimą dėl tam tikro fondo sukūrimo, e, kuris leis e, sukurti tą atgaivinimo planą. Ir 47 milijonai nepanaudotų eurų bus pervesti į tą fondą ir juos galėsime panaudoti energijos efektyvumo gerinimui. Tai nėra labai kuklus siekis, bet aš suprantu, kad tai yra reikalinga, nes vietos savivaldybės galėtų pasinaudoti tomis lėšomis, stiprintamos energijos efektyvumą ir e, Europos projektas turi būti priartintas prie piliečių, žmonės turi būti geriau informuojami apie tai, ką mes darome ir šis mūsų tikslas turi būti žinomas žmonėms. Paskutinis svarbiausias prioritetas yra investicijos į infrastruktūrą. Tai leidžia, e, tai būtina, kad mes užtikrintume tiekimo E, garantuotumą, tai būtina integruotai ES rinkai funkcionuoti, nebe prieš pastatant skirtingų elementų vieno prieš kitą. Ir lygiai taip pat e, tokios investicijos turi leisti mums e, sukurti tą vadinamąją industrinė revoliucija. Mes turime integruoti atsinaunančius energijos šaltinius, pagerinti tinklų pažangumą, ir e, sutvarkyti infrastruktūrą taip, kaip reikia. Visam tam reikia daugiau investicijų. ES e, klimato fondas e, skiria 52 milijonus eurų vidutiniškai per metus. Tai yra 2,5 procentai bendros ES išleidžiamos sumos ir mes e, e, matome, kad ta investicija yra pakankamai didelė, beveik tokia pati, kiek yra investuojama į kelius ir e, suprantame, kad tos išlaidos yra reikalingos. Londono konferencijoje jau buvo numatyti 4 milijardai tam tikslui ir šiandien galime pasakyti, kad dalis tų investicijų yra strateginės, apie jas čia daug nekalbėsiu, bet e, jas ne visada galima realizuoti rinkoje nes kartais e, sudėtinga daugia nacionalinė reguliavimo sistema sukuria tam tikrų sunkumų e, finansų rinkose. Todėl mes turime identifikuoti strateginius planus, tuos trūkstamas grandis ir nupręsti, kur būtiniausia turime investuoti. Bet to reikia sukurti invest, tokius investavimo metodus, kurie leistų investuoti e, ilgalaikių pagrindų. Komisija pradėjo gyvendinti e, 70, 59 e, projektus ir e, tai bus investuota į dujų ir elektros infrastruktūrą, taip pat bus investuojama į vėjo offshorinę energiją 565 milijonai ir paskui bus investuojama į anglies sugavimo ir saugojimo technologiją daugiau negu, milijonas, negu, daugiau negu milijardas. Aš galiu pasakyti, kad E, mes palaikome ryšius Europos investicijų e, bankų ir Europos e, neformaliojo taryboje rytoj jų atstovai dalyvaus, o komisija rytoj pateiks jau komunikatą, kuriame bus kalbama apie infrastruktūrų gernimą iki 2020 metų. Turiu pasakyti, kad Belgijai pirmininkaujančiai tarybai ši tema buvo nepaprastai svarbi ir rytoj susitikė su ministrais mes e, stengsimės gerą valią susitar, pasiekti susitarimą bendradarbiavimo tarp dešimties valstybių narių. Tai bus ir valstybės, kurios yra aplink juodąją jūrą. Ir mes e, ieškosime galimybių, kaip sukurti ilgalaikius e, energijos projektus tame regione. Taip pat kalbėsime apie saulės energijos panaudojimo projektus. Tų projektų įgyvendinti Belgijos pirmininkavimo metu nespės, bet Belgija iškėlė tokią iniciatyvą. Mes nusprendėme, kad reikia pradėti bendradarbiavimą tose srityse su daugelėje valstybių. Taigi yra atlikta daugybė įvairiausių studijų. Matome, kad potencialas čia yra labai geras. 2005 e, metais tik 5 procentai buvo iš neiškasamojo kūro energijos pagaminama. O dabar man susidaro įspūdis, kad ši diskusija uh, E, apie atsinaujančius energijos šaltinius gali vykti kur kas greičiau ir ES gali kur kas tvirčiau dirbti šiuo klausimu, daugiau investicijų padaryti. Apie tai mes kalbėsime taryboje rytoj su pirmininkaujančia šalimi ir ministrais. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš galėčiau tokius preliminarius skaičius dabar trumpai jums e, pristatyti. E, šiandien aš jums pateikiau tokį apibendrinimą. E, Aš melai išklausysiu jūsų klausimą. Aš galėčiau pridurti, kad mes labai suderinome savo veiksmus su uh, Ispanija, kuri e, pirmininkavo prieš Belgiją, taip pat dirbome su Vengrija, kuri perims m, mm, vadžias iš mūsų rankų sausio pirmą dieną. Ir aš galiu pasakyti, kad bus užtikrintas tam tikras veiklos sklandumas e, tarp pirmininkaujančių šalių. Rytoj mes turėsime galimybę šį perda, šį e, vadžių perdavimą suderinti dar geriau. Dėkoju ir mielai sakysiu jūsų klausimus. Herr Minister, ich darf mich bedanken. Dėkoju ministrui, dėkoju už jūsų pranešimą, dėkoju už puikų bendradarbiavimą per šį pusmetį. Tai, ką jūs pasakėte pabaigoje, yra labai svarbu. Žinoma, visada pasi, pasiteisina tų trijų pirmininkaujančių valstybių bendradarbiavimas, derinant savo veiksmus, o ne veikiant pavieniui atskirą pusmetį. Romanas Sizlik, žodis jums. In hvala ministru za. Ačiū už tai, kad suteikite man žodį. Ministre, noriu padėkoti Jums už tikrai įdomų įžanginį pristatymą, gavome daug informacijos apie jūsų darbą ir apie tai, kokių įvykių tikėtis artimiausiomis dienomis. Minėjote, išvardinote Belgijos pirmininkavimo prioritetus. Norėčiau pakomentuoti ir paminėti temas, kurios, kurias, manau, ateityje turėtų svarstyti energetikos reikalų ministrai. Norėčiau pradėti nuo to, ką laikau europietiškų klausimų ir kurio reiktų rimtai imtis. Tai yra teisės aktų įgyvendinimas. Yra an, egzistuoja pirmas, tai antras e, energetikos rinkos liberalizavimo paketas, trečias Net su antrojo e, įgyvendinimu yra problemų, nežinau, kaip bus su trečiuoju. Komisijai tenka tam tikrą atsakomybę už tai žinoma, tačiau ministerijos tikrai galėtų daug daugiau nuveikti, jos galėtų dirbti daug veiksmingiau gyvendinamos teisės aktus. Ir tikrai norėčiau, kad tai taptų viena iš temų, kurias ministrai svarstytų kas savo susitikimuose. Kitas dalykas, pastarosius metus energetikos rytyje parengėme nemažai strateginių dokumentų. Sakyčiau netgi, kad, kad yra daugiau dokumentų, nei mums reikia. Ir tie visi strateginiai dokumentai parengti tam, kad pasiektume mūsų tikslų, tačiau tų tikslų niekada nepasieksime, jei neparengsime ir atitinkamų dokumentų pramonės ryčiai ekonomikai, kur, kur, kurią reikia įgyvendinti. O ekonomikai dabar labiausiai reikia ilgalaikio stabilumo, prognozuojamumo, taip pat tikrumo, kad kiekvienais metais tie tiklai, tikslai iškeliami nesikeis. Kalbant apie 2020 strategiją, komisaras kalba apie 2030 strategiją. Man atrodo, kad mums reikia strategijos iki 2050. -ųjų. Turime išlikti nuoseklus, užtikrinti stabilumą, kad ekonomika galėtų būti veržlesnė investicijų klausimų. Trečias dalykas Jūs taip pat minėjote diskusijas dėl energetikos infrastruktūros finansavimo. Manau, kad reikia daugiau kalbėti apie įvairių instrumentų nuoseklumą. Jūs esate klimato kaitos ir energetikos ministras. Kalbant apie klimato kaitą, žinoma, mes norime sumažinti iš metalų kiekį. Tuo pačiu metu žinome, kad kalbant apie energetiką, mums reikia užbaigti vidaus rinko, ir vidaus rinkos kūrimą šioje srityje. Ir naujo, nauji finansavimo mechanizmai, naujos para, paramos schemos. Mes tam tikrais aspektais ir silpniname vidaus rinką. Noriu išklausyti jūsų pasiūlymų, jūsų minčių šią temą, nes mums čia tikrai reikia nuseklumo. Dar vienas dalykas. Kalbant apie energetiką ir klimatą, mes tikrai nepasiekėme didelės sėkmės. Jūs sakėte, kad norite imtis intensyvesnių pastangų ir kad per pietus apie tai kalbėsite, bet galiu Jums pasakyti dabar, ką ministras sakys per pietus. Jie sakys, žinoma, reikia dėti daugiau pastangų, žinoma, tai yra mūsų prioritetas, tačiau niekas nesikeis. ar turite kokiu nors konkretesnių pasiūlymų, kaip sėkmingiau dirbti, dirbti užtikrinant veiksmingą energijos panaudojimą? Ir ar jūs manote, kad papras, paprastas teisiškai saistantis tikslas energetikos našaus naudojimo srityje yra pakankamas, kad pasiektume visų tikslų? Ačiū, ponė Merkys. Ja, Dank, eh, minister, dat u vandaag. Ačiū, pirmininkė. Ministrė, noriu padėkoti už tai, kad atėjote susitikti su mumis šiandien. Norėčiau pasveikinti jūs, nes jūs tikrai daug padirbėjote ir tikiuosi, kad jūsų darbas taps tvarios Europos ateities energetikos srityje pagrindų. Norėčiau pakalbėti apie energetinį skurdą. Čia nebloga pradžia padaryta, bet dar daug reikia nuveikti. Ypač turime kalbėti apie pagrindinius apibrėžimus, statistiką ir koordinavimo veiklą. Reikia tęsti darbą visais šiais frontais. Norėčiau taip pat pakalbėti klausimų, kuris jūs ypač domina, tai yra vartotojai bei ką galėtume jų labai nuveikti. ITRE komitete mes apie tai kalbėjome. Vakar buvo labai vėsi diena ir man atrodo, kad prieš Berlemonto pastatą. Mačiau porą pingvinų. Taigi, taip pat yra pasiūlymų dėl energetinio žymėjimo ir o siūloma, kad 2030 metų tokiu būdu sutaupyti, įvairiomis priemonėmis sutaupyti 44 milijonus eurų. Tai yra našiai naudojant energiją, e, kad, pavyzdžiui, e, kitaip naudojant e, namų šildymo sistemas, taip pat būtinius prietaisus. Tačiau, kad tai įvyktų, turime suintensyvinti savo pastangas. Neseniai Europos parlamente buvo svarstomas e, energetinio žymėjimo e, pasiūlymas, bet aš noriu pakalbėti apie štai ką. Energijos taupimas yra man labai brangi tema. Jūs sakėte, kad 2000, iki 2030-ųjų yra įmanoma sutaupyti, sumažinti energijos sunaudojimą 50 procentų. Geriau būtų, kad taip įvyktų 2020-aisiais, tačiau jokių saistančių tikslų čia nėra. Būtų gerai kuo greičiau juos kad jie, kad jie kuo greičiau atsirastų. Tie saistantis tikslai nebūtinai yra geriausias būdas skatinti taupų energijos vartojimą, bet tai reikia daryti. Jeigu norime 2000, iki 2020 20 procentų sumažinti energijo, suvartojamą energiją, tai reikia dabar dirbti kuo greičiau, sukurti pagrindą, kad jis leistų to tikslo siekti. Aiškiai labai nurodant, ką reikia daryti. Jūs kalbėjote apie lėšas, apie fondus. Uh, arba apie fondą, kurio tikslas užtikrinti, kad energija būtų gaminama regiono mastu. Aš pasisakau už nedidelius mikro e, energijos generavimo projektus. Tačiau aš pasigendu šio matmens akcentavimo jūsų politikoje. Kalbate apie vartotojus, tačiau vartotojams turime suteikti galimybę ne tik taupyti energiją, bet ir ją pagaminti. Tai būtų labai galingas įrankis. Taip pat noriu paklausti, ar rengėtės e, to fondo lėšomis spręsti tokias, tokius klausimus. Taip pat reikia kuo greičiau e, imtis e, iniciatyvos tų e, sumaniųjų tinklų vystymę energetikos srityje. Noriu paklausti, yra kokios iniciatyvų? Merci, Toliau ponas Odį. Ačiū pirmininkė, dėkoju ministrui už tai, kad skiriate tiek mm, dėmesio parlamentui. Jūs, žinau, kad jūs, jūs rengėtis. Žinau, kad puikiai žinome, kad yra Belgijos uh, E, vyriausybės problemų, bet aš matau, kad tvarkant ES reikalus jums sekasi neblogai. Energetikos fondas, noriu pakalbėti apie energetikos fondą skirtą vietos valdžiai. Prašau, jūsų nedidinkite jau egzistuojančių struktūrų, juk naujų administracijų atsiradimas visą laiką kainuoja ir be to tai įneša dar didesnės painiavos. Mes kūrėme vidaus rinką su vartotojais jau daugelį metų. Dabar akcentuojame gamintojus. Žinoma, mums reikia vėl akcentuoti vartotojus, juos prisiminti, jūs teisingai sakote. Ir jūs teisingai pastebite, kad piliečius šiek tiek nustebino energetikos rinkos liberalizavimo pasiekmes. Jie tikėjosi, kad kainos nukris, tačiau kainos auga. Taigi galbūt reikėtų įkurti kažkokį stebėsenos centrą, kuris galėtų užsimti informacijos klaida. Ir noriu paklausti, ar jūs rengėtis e, perimti parlamento iniciatyvas dėl vartotojų, nes yra parengta pasiūlymų šiuo klausimu. Mes palaikome tas iniciatyvas, nežinau, ką Jūs apie tai manote. Apie energetiką ir klimatą. Jūs minėjote 2008 dėrybas Prancūzijos pirmininkavimo metu. Ką Jūs manote apie pasiūlymą pasitelkti tarp valstybinius mechanizmus, nes buvo siūlyta Europos komisijai pasidomėti, kiek darbo, apie kokį skaičių darbo vietų kalbama, jeigu tokių projektų būtų imtasi. Ką Jūs apie tai manote? Norėčiau, kad Europos investicijų bankas suvaidintų jam pritinkantį vaidmenį. Nelengva yra užtikrinti investicijas Europoje ir daug kas priklauso uh, nuo Europos investicijų banko. Manau, kad jam kyla daug pagundų, bet manau, norėčiau, norėtume, kad tas bankas liktų banku, o ne tik investicijomis užsiimančią instituciją. Ir man atrodo, kad mums reikia investicijų skyriaus biudžete, ES biudžete, pavyzdžiui, ITER projektui, kitiems svarbiems projektams infrastruktūros srityje. Komisarai Atingeriai vakar uždaviau klausimą, tačiau aiškus atsakymo negavau. Galbūt jūs galėtumėte pasidalinti mintimis apie e, galimybę pirkti dujas Kaspijos, iš Kaspijos jūros. Komisaras apie tai kalbėjo, bet Noriu paklausti, ar jūs taryboje šį klausimą svarstėte? Galiausiai dar vienas klausimas, politinis klausimas, į kurį komisaras vėlgi neatsakė vakar. Ar mes, piliečiai, E, parlamento nariai atstovaujantis piliečius. Galime turėti kažkokias garantijas, kad dujų elektros tinklai išliks valdžios institucijų rankose, nes jei liberalizuojame rinkas, nebežinome, kam priklauso tie paskirstimo ar kiti tinklai. Ar jūs galite mus patikinti, kad vykdoma kažkokia kontrolė ir stebėsina ir kad rytoj Gazpromas neįeis pro duris ir netaps viso tinklo savininku. Arba kinai, kurie supirkinėja graikų uostus, ne kažkokiais paslėptais būdais nesupirkinėja visko Europą. Ar galite mus patikinti, kad mūsų tinklai, energetiniai tinklai e, išliks europiečių rankose? E, e, panie ministrė, konės prezidencijai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas ministrė. Ačiū, kad apibendrinote rezultatus. Norėčiau paklausti, kiek, kaip sėkmingai asmeniškai jūs dirbote per šį pirmininkavimą? Kiek uždavinių jūs perdosit pirmininkaujančiai Vengrijai kaip prioritetinių ir neišspręstų? Jūs paminėjote energijos efektyvumą Tai yra sritis, kurioje iškyla nemažai problemų, bet kaip jūs sakėte, atrodo, kad 20 procentų energijos taupimo lygio iki 2020 metų nepasieksim ir kainos yra 13 procentų europiečių per didelės. Jūsų nuomonė, kokių veiksmų turėtų parlamentas imtis, kad užtikrintų, jog tas 20 procentų energijos suvartojimo sumažinimo tikslas būtų pasiektas iki 2020 metų? Ar reikėtų daugiau dėmesio skirti investicijoms, kad sumažėtų nuostoliai tinkluose, ar pirmiausia reikėtų pagalvoti apie kitus energijos šaltinius, galbūt mažesnės elektrinės, kurios galėtų būti arčiau vartotojo. Ar reikėtų keisti teisės aktus? Ar jūs, pažiūrėjau, tikėtumėtės, kad mes pakeisime tam tikrus įstatymus, kad galėtume užtikrinti kad energijos taupimas taptų realus. Norėčiau sužinoti, kurie direktyvos elementai ir rezoliucijų dalis turėtų būti keičiamas. Balčytis. Ačiū, gerimas pirmininkė, gerimas ministrė. Pirmiausia, tikrai norėčiau padėkoti už labai aiškį viziją energetikos sektoriuje iki 2050 metų ilgajame laikotarpėje. Tačiau manau, jūs taip pat sutiksite, kad iki to laikotarpio daugelis arba kai kurie šiandieną liktai aiškios nuostatos pasikeis. Tikrai pritariu gerbiamo kolegos Audi įsakytai nuomonė arba baimiai, kad liberalizuojant arba atskirom valstybės narėm turinčiam tam tikras ambicijas statytis didžiulius energetinius projektus, tokius kaip atominės elektrinės, ir neturint tam pa, pakankamo finansinio, e, finansinių resursų, iškyla grėsmė, kad strateginiam privačiam investuotojui gali būti atiduoti tie patys tinklai, netgi sukurti iš ES pinigų. Ir tikrai aš manau, kad ši čia mums reikalinga vieninga politika. Todėl mano klausimas būtų toks, ar jums netrodo, kad e, jau dabar reikėtų pradėti labiau galvoti, koordinuoti valstybės narių E, siekius, norus ir iš viso energetinę politiką ES mastu. Kad mes iš tikrųjų turėtumėm žymiai aiškesnį vaizdą, ką aš vakar irgi klausiau komisaro Otenigerio, kad mes, galėtumėm, kad mes turėtumėm peržiūrinėti jau dabar sukurtus valstybių narių energetinius e, planus ilgajame laikotarpyje ir galbūt teikti pasiūlymus ir rekomendacijas tom valstybėm, kur turėtų būti praktiškai galbūt pateikti pasiūlymai dėl tam tikrų, pavyzdžiui, e, atsinaujinančių energetinių šaltinių, galbūt didesnio vaidmens tose valstybėse ir panašiai. Tai leistų išlošti laiko, tai leistų sutaupyti pinigų ir tai leistų iš tikrųjų ateityje sukurti vieningą e, energetinę rinką ES mastu. Antras klausimas e, ir prezidentas Buzikas ir, manau, ir viršūnė taryba pasisakė dėl E, energetinių resursų e, supirkimo iš trečiųjų šalių, tai pavyzdžiui, dujų grupės sukūrimą. Kaip Jūs pats matote, kada tokia grupė galėtų būti įkurta ir praktiškai pradėtų veikti? Ačiū. bedanke mich für die Fragen und darf dem Dėkuoju už klausimus ir suteiksiu galimybę ministrui atsakyti į juos, galbūt į vieną kitą arba į visus kartu. Ačiū, ponės ir ponai. Noriu šiek tiek pakalbėti apie energijos naudojimo taupumą. Daugelis iš jūsų manęs apie tai klausėte. Uh, Man tai džiugu. Taigi, kaip tu reikėtų taupiau, našiau naudoti energiją? Jūs puikiai žinote, kokios diskusijos vyksta. Žinote, kad Europos parlamentas e, inicijavo šias diskusijas, rengiant ponios Kolarskos Bobinskos ir kolegų pranešimą. Ir ten kalbama apie įvairiausius elementus, taip pat apie saist, saistančius tikslus. Man atrodo, kad mums visų pirma Taip, reikia kalbėti apie saistančius tikslus. Čia dar reikia daug nu, nuveikti, kad energinis našumas taptų arba iš naujo taptų svarbiausiu ES energetikos politikos prioritetu. Kai svarstome klimato ir energetikos priemonių paketą, kas svarbiausia yra CO2, atsinaujinančius energijos šaltinį ir našus energijos naudojimas. Našus energijos naudojimas yra labai svarbus tikslas. Man atrodo, visi tiki, kad, kad taip geriausia būtų eiti priekin. Uh, kad e, reikia mažiau vartoti, gaminti daugiau energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tai yra geriausias sprendimas, politinis sprendimas aplinkosaugos, ekonomikos, socialinio vystimosi kontekste. Tačiau tuo pat metu yra tikslų, kurie nėra taip aiškiai išdėstyti šiame pakete. Aš tai ne, tai ne kritika, tai tiesiog taip pasakoju, kaip man atrodo. Taigi, uh, E, Vasaro ketvirtos, atsiprašau, vasario ketvirtosios viršūnių susitikime e, taupus energijos naudojimas turėtų tapti svarbiausių prioritetų. 2010 strategijoje apie tai kalbama tarp kitų trijų, keturių prioritetų. Tačiau reikia, kad tai taptų pirmiausių, svarbiausių prioritetų. Ir čia dar reikia nu, politiškai padirbėti, kad tam tikslui pritartų visos Europos institucijos ir teiktų, kad tai yra ES tikslas tapti uh, taupiausiai, našiausiai pasaulyje energiją naudojančią erdvę. Kai tai taps visų bendru tikslu, galėtume konkrečiai išvardinti, ko, kokiu projektu imamės. Ir apie tai ir kalbame šiandien. Žinoma, reikia toliau dirbti normalizavimo, normų nustatymo e, srityje. Tai yra nustatyti energijos taupimo ir naudojimo normas pavyzdžiui, tokios normos egzistuoja automobilių pramonės ir tie, nežiūrėti tai, kad automobilių pramonė praktiškai maištauja prieš tuos reikalavimus ir normas, tačiau tie reikalavimai vis griežtėja ir griežtėja. Ir atrodo, kad čia e, e, viskas vyksta greičiau. Nors, pavyzdžiui, tai, tie reikalavimai, kurie buvo keliami automobiliais, kurie anksčiau buvo laikomi neįgyvendinamais, dabar yra įgyvendinami. Uh, Ir aš sutinku su ponia Jordansizėjai. Žinoma, kad reikia pramoniai nurodyti, parengti gairias, veiksmų planus, kad pramonės atstovai suvoktų, ką reikia daryti. Taigi, daugybė dar sektorių neturi tokių normų ar tokių veiksmų planų. Bet jeigu mes norime tapti lyderę mokslinių tyrimų pramonės srityje visame pasaulyje, reikia suvokti, ko mes siekime. Belgijoje dirba federalinė agentūra. Ir jie aiškinasi, kur dar nėra normų, kur dar nenustatyti kriterijai, kuriuose sektoriuose. Ir mūsų pramonė e, turi suvokti, kad ko, kodėl tie. M, kriterijai rengiami ir kad tai turi būti pozityvus tikslas. Mm, šaltas vanduo, karštas vanduo, e, reikalavimai langams įrengiamiems būstuose, kokie tie langai turi būti. Taip pat tai, tai aktualu e, nekilnojamo turto sektoriuje, statybų sektoriuje, nes juk dabar žmonės nebeperka bet ko, bet kokio pastato. Ir taip reik, bus galima išvengti klaidų, ypač statybų sektorioje. Taigi, reikia toliau tęsti šį darbą, stengtis parengti labai aiškės gairias. Pavyzdžiui, Junktinėse valstijose agentūros veikiančios šioje srityje yra parengusios labai daug kriterijų ir reikalavimų ir jos pasitelkia mokslinio tyrimo institutus. Nežiūrinti taip, pavyzdžiui, kad kai kur nėra teisės aktų parengtų šiomis temomis. Kitas, kitas sritis - moksliniai tyrimai kad energijos, energinis našumas taptų mūsų mokslinių tyrimų programų viena pagrindinių, pagrindinė tema, tai yra dar vienas mūsų tikslas. Ir plėsti tų programų skaičių. Ir dar vienas dalykas, kitos e, palaikymo priemonės, e, finansinis, e, finansavimas, bet visų pirma, kaip jau sakiau, mūsų laukia politinės užduotis, normų, kriterijų parengimas ir po to aiškintis, kaip tai tos projektus galima finansuoti. E, apie kai kuriuos, apie kai kuriuos tokius pasiūlymus ir projektus jau kalbama antrajame pakete, taip pat kalbant ir apie valstybinį sektorių. Taigi, tokios yra priemonės, kurių pagalba mes užtikrintume, kad tai taptų realybę Europoje. Ar turime būtinai nustatyti saistančius tikslus ar ne? Na taip, bet dar tas klausimas nebuvo svarstas taryboje. Aš tikiuosi, kad tarybos pirmininkas jums galės duoti aišku atsakymą. E, tų saistančių privalomų tikslų tikslas ne suerzinti valstybės narės, bet aiškiai jums pasakyti, ko reikia siekti. Mes Pone Rancizėlį, jūs taip pat apie tai kalbėjote. Žinoma, tai susijęs su komisijos darbu. Žinoma, svarbu, kad visos valstybės narės įgyvendintų teisės aktus, kurie patvirtinami ir, žinoma, trečiojo liberalizavimo paketo pasiūlymai irgi turi būti įgyvendinti. Ir čia mes matome, kad irgi yra aiškių, jeigu bus aiškus saistantis tikslai, tai bus naudingas įrankis valstybėms. Mano šalyje E, buvo. Mano valstybė ne, buvo svarstama, bet nebuvo patvirtinti e, mūsų tikslai ir planai atsinaujinančius energijos šaltinių srityje. Taigi, kaip mes pasieksime tų saistančių tikslų, mums reikės, reikia, reikėtų svarstyti visus tuos planus vietos regionų lygmenių su pramonės atstovais, su mokslinio tyrimo instituto atstovais. Toks iškeltas tikslas mus priverti uh, E, organizuoti įvairias diskusijas. Pana, man, man atrodo, kad panaš, panašus dalykai turėtų vykti svarstant energijos e, našumą. Manau, kad čia bus įtraukti daugybė sektorių ir tai tikrai būtų naudinga. Ir aš norėčiau pakviesti, paraginti Europos parlamento narius, kurie galbūt tuo dar nėra įsitikinę, patikėti, kad būtina ir mobilizuotis, sutelkti visas pastangas Ir kad suvokti, kad visos valstybės narės turi suvokti, turi būti suinteresuotos, e, išsiaiškinti, ką jos turi nuveikti, kad būtų pasiekti šie labai aiškiai suformuluoti tikslai. Jūs uždavėte man e, visą eilę klausimų, kurie e, apima daugiau ne tik Belgijos pirmininkavimo darbo tvarkę. Aš nebandysiu jų išvengti, bet aš tik noriu, kad suvoktumėte, kad ne visi šie klausimai svarstomi taryboje. Pone Odi, jūs klausėte apie uh, e, anglės mokestį. Anglės mokestį. Noriu pasakyti, kad komisija rengė pranešimą, ataskaitą tuo klausimu ir na, tas aiškindamas, ar tas taršos mokestis būtų naudingas ar ne. Aš žinau, kad yra susijusių sunkumų, nes kai kurios valstybės daug importuoja, daug įsiveža ir tai atitinkamai atsiliepia jų pramonės politikai. Tačiau turėtume prisiminti bendro išorės tarifo e, poveikį ir prisiminti, ką mums tai davė. Pavyzdžiui, kad tai buvo mokestis, kurį reikia mokėti už įvežamas importuojamus žemės ūkio produktus. Taigi toks mokestis ar tokia rinkliava galėtų būti puikus būdas sušvelninti globalizavimo pasiekmes. Ta pati galima pasakyti apie anglijas mokestį, kuris būtų mokamas pasienyje. Mm, galbūt reikia pereinamojo laikotarpio, per kurį būtų galima užsitikri finansavimą reikalingą, kad finansuotume šią priemonę daugelie sektorių. Aš tikrai galėstauju, kad šios diskusijos nevyksta tokiu mastu, kaip turėtų, nes tai ES suteiktų galimybę paremti labai naudingą instrumentą labai naudinga priemonė. Solidarumo klausimas yra lygiai toks pats svarbus. Iki šiol solidarumo klausimą visada svarsydavome iš gynybinės pozicijos. Tai yra, tai yra mes kalbame apie pavojaus, skalbimo apie pavojų mechanizmus, kalbėjome apie, prisimename, aišku, dujų krizę ir Rusijos ir ES viršūnių sutikime prieš keletą savaičių apie tai ir kalbėjome. Tačiau turime kalbėti ne tik apie gynybinius mechanizmus. Komisaras Ettingeris bei užsienio reikalų komisaras Karlas Deguchtas pareik, paragino, kad toks mechanizmas egzistuotų ir kad solidarumo ir ypač paragino rodyti solidarumą dviejose srityse - pagrindinės infrastruktūros, pietų srauto, šiaurės srauto Nabuko projekte bei paragino parodyti solidarumą e, derantis bendraujant su mūsų pagrindiniais tiekėjais. Kai kurie ekonomikos specialistai mus perspėjo, kad kitaip iškyla rizika, jog mūsų infrastruktūra nebus iki galo panaudota. Atsiras visi tie vamzdynai, bus nutesti iš rytų, taip pat. E, Tai reiškia, kad bus per daug infrastruktūros ir tai atsilieps kainai, kurią mokės, tai paveiks kainą, kurią mokės e, vartotojai, kalbu apie 2030-2040 metus. Taigi tai yra tikrai dar viena svarbi tema, Aš suprantu, kurią reikia spręsti. Aš suprantu jūsų pasisakymą dėl Europos investicijų banko, bet iki šiol, man atrodo, šis bankas labai atidžiai e, peržiūrėdavo visus investavimo projektus ir stengiasi, kad investicijos būtų e, veiksmingos. Žinoma, reikia stebėti, mm, kokios, kiek e, reikia mokėti už energijos tranzitą. Turi būti tokia kontrolė ir stebėsena. Tačiau skaitant, skaitydamas sutartys aš negaliu jūsų patikinti, kad e, įmanoma užtikrinti visapusišką e, perdavimo e, tinklų operatorių kontrolę. Tai yra, kai išardomi tie vertikaliai, anksčiau egzistavę vertikaliai integruoti e, energijos perdavimo ir paskirstimo tinklai. Nėra draudžiama e, valstybei būti tų tinklų savininkė. Tačiau pagrindinis siekis yra užtikrinti konkur konkurenciją. Na ir tą konkurenciją galima prižiūrėti. Uh, Tačiau, kad tą klausimą apsvarstytume, reikia pradėti nuo nulio, reikia iš esmės e, jo imtis. Pone Odį, jūsų suformuoluota pozicija galima būtų suformuoluoti kaip mažumos poziciją, mažumos ministrų taryboje e, poziciją. Toliau, finansiniai instrumentai vertinant neseniai parengtus strateginius dokumentus, kurie pasirodė pastaraisiais mėnesiais ir metais, man atrodo, galima išvelgti gana nuseklų požiūrį, sutelkiant dėmesį į tam tikras rytį. yra infrastruktūros planai, yra 2010 strategija, kuri vienyje visus mūsų tikslus. Tuo pagrindu mes parengėme ad hoc finansinius projektus, skirtus kiekvieno projekto finansavimo. Taigi aš nesutiku, kad egzistuoja daugybė vienos su kitu nesusijusių instrumentų. Ir vertinant viską 2010 strategijos kontekste, turime jau galvoti apie 2050-ųjų galimą situaciją, žvelgti toliau, bandyti prognozuoti viską ir bandyti suvokti, ką reikia nuveikti, kokių technologijų, kokias technologijas investuoti, kokios infrastruktūros reikės. Taigi, jeigu būtent taip dirbsime, tai tikrai galėsime išlaikyti tą nuseklų požiūrį, ko, kuris ir lydėjo mūsų pastangas ir veiklą iki šiol. Pirmininkė, man atrodo, kad aš atsakiau man užduotus klausimus. Dėkoju ministrė, dėkoju kolegų vardu, dėkoju už jūsų suteiktą informaciją, už bendradarbiavimą per pastarąjį pusmetį. Dėkoju, linkiu kuo geriausios sėkmės jūsų kolegiai, geriausi rinkėjimai ir sėkmės jums rytojus taryboje. Tuo skelbiu ir mūsų posėdžio pabaigą.